Dear colleagues from the European Parliament, please take your seats. We will start our meeting in few seconds. Well, Mėly kolegos, prašome susėsti, netrukus pradėsime posėdį. Tikrai džiaugiuosi, kad čia jūsų toks gausus būrys susirinko. Mūsų šiandienos tema yra nepaprastai svarbi. Ir ši tema tikrai man yra nepaprastai įdomi, man kaip Europos parlamento nariui. Nes penkerius metus dirbau parlamente ir man, turiu pasakyti, ši tema labai įdomi. Probably the most important issue also for our citizens. Let us say Tai yra taip pat labai svarbi tema mūsų piliečiams. Ir būtent dėl bendrosios žemės ūkio politikos dėka neturime problemų dėl maisto. Puikiai žinote, kad daugelie vietų visame pasaulyje maisto stygius, vandens stygius yra pati didžiausia problema. Mūsų problema, tiesą sakant, yra susijusi su energijos tiekimu. Taigi, sprendžiame labai svarbius klausimus šiandieną. Ir labai rimtai juos svarstome, kadangi tai yra svarbus iššūkis, netgi grėsmė mūsų piliečiams, paprastais žodžiais tariant. Na ir dabar pradėsiu, pereisiu prie savo gimtosios kalbos. ITRE komitete galime kalbėti savo gimtosio, gimtosiomis kalbomis. pasinaudosime vertėjų paslaugomis. Reul, drogi kolego Herbercie, panie przewodniczący. Taigi, ponė pirmininkė Rolė, ponė e, Rogan, ponė ministrė Kovač, gerbiami komiteto vicepirmininkai gerbiami parlamentarai iš nacionalinių parlamentų, noriu pasisveikinti dar kartą savo gimtają kalbą. Mes šiandien diskutuosime apie vieną svarbiausių ES klausimų - energetinį saugumą. Akivaizdu, kad neužtikrinus energetinio saugumo e, sunku įsivaizduoti ūkio plėtrą. Tokie bendri EP ir nacionalinių parlamentų posėdžiai tapo malonę tradiciją. Lisabono sutartis suteikė nacionaliniams parlamentams naujų įgaliojimų ir jie tikrai nepaprastai svarbus. Jūs kaip nacionalinių parlamentų nariai darote didelę įtaką europinėms teisėms aktams. Noriu grįžti prie mūsų šiandienos posėdžio temos. Mes diskutuosime apie konkurencingumo stiprinimą, kalbėsime apie pažangę, pažangiuosius energijos tinklus, pažangėją infrastruktūrą. Trumpai, drūtai kalbėsime apie tai, kaip reiktų sukurti Europos energetikos vidinę rinką ir ten užtikrinti konkurencingumą. Nacionalinėse rinkose egzistuoja neretai energetikos monopolistai, tačiau Europos rinkoje situacija yra kitokia. Bendroji energetikos rinka taip pat reiškia e, papildomų investicijų poreikį, nes reikia e, šalis vieną su kita sujungti ir galiausiai pažangieji energijos tinklai. Čia mums reikia vykdyti bendrus europinius tyrimus ir skatinti sistemiškai gerinti energetinių infrastruktūrų padėtį Europoje. Su Jacques Delors prieš metus kartu pasiūlėme sukurti Europos mokslų bendryje. Ir tam e, reiktų bent iš dalies keisti sutartį. O koks tos iniciatyvos tikslas? Mes norime suburti visas lėšas skirtingose sritise vienom tikslo siekimui. Ir energetika būtų labai svarbi šiai iniciatyvai, nes mm, tikrai nemaža dalis e, mūsų energetinių išteklių yra importuojama. Ir būtų daug paprasčiau dėrėti su energijos išteklių tiekėjais, jeigu mes dėrėtumėmės kartu. Jeigu mes susitartumėme, kaip mes deri, dėrėsimės, tai aišku, kad visą tai sustiprintų mūsų dėrybinę poziciją. Be abejo, tai padėtų sukurti ir gyvybingą energetinę vidaus rinką, sumažinti energetinių išteklių kainas. Tai būtų svarbu tiek pačioms valstybėms ir aišku vartotojams, būtų daug paprasčiau ir geriau galima dirbti. Būtent todėl mes kalbame ir apie Europos energetikos bendryje. Dėl to mes kreipiamės į tarybą ir raginame pagalvoti apie tokią idėją. Mes tikrai čia nekalbame apie kažkokią visišką naujovę ir žinome, stengiamės išvengti sutarties E, pakeitimų. Tai būtų tiesiog toksai pokalbių forumas, kuris padėtų optimizuoti mūsų energetikos politiką. Pirmiausia, e, šiandieno diskusijose mes kalbėsime apie energijos tiekimo koridorius ir atskirus e, tiekimo sprendimus atskiroms savivaldybėms. Dvi dujų tiekimo krizės puikiai iliustruoja, kad ES energetikos rytyje turi veikti solidariai, turi palaikyti skirtingos šalis vieną kitą. Ir noriu pasveikinti Vengrijos prezidentą, kuris e, galvoja sukurti energetikos tiltą tarp e, Vengrijos ir e, Judosios jūros. Prieš dešimtmetį, kai buvau Lat e, Lenkijos premjeras, jis tuo metu buvo Vengrijos premjeras, kaip tik pradėjome apie tokius energetinius e, tiltus kalbėti, konkrečiai turiu omeny Nabuko projektą, taip pat reiktų galvoti apie tam tikrą energetinį žiedą, kuris užtikrintų švarios energijos gamybą. Taip pat yra ir saulės energija. Jos negalima pamiršti. Vėjo energija, tam mums reikės atnaujinti esamą energetikos infrastruktūrą. Europoje sprendimai turi būti priimami vieningai ir tai tikrai palengvins mūsų veiksmus. Europė, e, Europos parlamente veikia tam tikra parlamentarų darbo grupė, kuri būtent daugiausia dėmesio skiria mm, ieškodamas energetikos sprendimų miestams ir savivaldybėms. Taip pat norėčiau paprašyti gerbiamų kolegų, jog kalbėdamiesi su kolegomis iš nacionalinių parlamentų, su vykdančiosios valdžios atstovais, nuolat kelti europinės energetikos e, problemų sprendimus. Tikrai e, bus daug paprasčiau užtikrinti saugumą, tinkamą kainą, žalę energetiką, kuomet apie tai bus kalbama europinių lygmenių. Aišku, apie pigę energiją jau galime pamiršti, tačiau Energija turi būti prieinama vartotojui. 4 milijardai eurų yra numatyta energetikos projektams, e, tiek yra numačiusi Europos komisija, o e, sverto pagalba mes e, galime 22 milijonus skirti naujų išeičių paieškoms. Tikrai gaila, kad nėra pono Oettingerio, nepaisant to aš noriu pasveikinti, kadangi jis labai aktyviai ieško naujų sprendimų ir jis tikrai stipriai palaiko mano minėtą energetikos bendrijos idėją. Netrukus e, pradėsime diskutuoti apie energetikos perspektyvo po 13 metų. Ten energetikos sektorius užims svarbę vietą. Aš prieš 3,5 metų rengiau labai svarbų pranešimą dėl 7-osios mokslinio tyrimų pagrindų programos. Ji e, gali čia duoti didelių rezultatų, jai turi būti skiriamas didelis dėmesys, mes to tikimės tiek iš komisijos, tiek iš tarybos nes būtent sprendimų iš mūsų tikisi mūsų rinkėjai. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas siekia energetikos problemas spręsti europinių lygmenių, tačiau atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės ypatingą situaciją. Negalime nei vienos valstybės palikti bėdoje, palikti vienišos su savo problemomis. Mums reikia panaikinti tas energetikos salas, kurios vis dar egzistuoja ES žemėlapyje. Reikia veikti. Praeitis iliustruoja puikiai, kad solidarumas duoda daugiausia gražos. Taigi, ačiū už tai, kad atvykote į Europos parlamentą, ačiū už tai, kad išdrįstate kalbėti apie tokius jautrius, tačiau labai svarbius klausimus. Ja. Pone pirmininkė, Buzekai tikrai visų EP narių, nacionalinių parlamentų narių noriu Jums e, padėkoti. Pirmiausia, už tai, kad padėjote suorganizuoti šią konferenciją. Taip pat ačiū ir už tai, kad pasakėte kalbą. Europos parlamento pirmininkas turi labai daug darbų ir kad jūs radote laiko atvykti čia pasakyti kalbą mūsų susitikime e, puikiai liudėja, jog šis klausimas nepaprastai svarbus ir ši tema jums asmeniškai labai aktuali. Ačiū, kad atvykote, ačiū, kad pasisakėte, ačiū, mm, kad e, tarėte įžanginį žodį. Aš norėčiau jūs dabar savo ruoštų pats pasveikinti įtrė e komiteto vardu. Sveikinu visus nacionalinio parlamento narius, ypač sveikinu poną e, Palkovač, kuris yra Vengrijos vyriausybės e, energetikos sekretoriaus pavaduotojas, jis čia atstovauja tarybą. E, dar norėčiau pasveikinti pono Filip Lo, kuris kaip tik prie mūsų prisijungia. Jis yra energetikos generalinio direk, direktorato generalinis direktorius. Jis atstovauja pona Oettingerį, kuris paskutinę akimirką pranešė, jog negali atvykti ir noriu pasveikinti e, mano kolega iš Vengrijos parlamento. Jis yra ekonomikos informacinių technologijų komiteto pirmininkas ir iš karto norėčiau jam suteikti žodį. Kadangi mes kartu su juo pirmininkausime posėdžiui, tai leisiu jam tarti įžanginį žodį. Yeah.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 kad būtent pirmininkojant Vengrijai vyksta šis uh, svarbus renginys. Energetikai nuo pat savo pirmininkavimo pradžios skirime nepaprastai didelį dėmesį. Mums šis klausimas yra prioritėtinis. Ir aš tikiuosi, kad mūsų darbo tvarkė įrodė, jog energetika nėra tik vienas iš daugelių klausimų, bet yra tas sritis, kurioje mes norime pasiekti didelės pažangos. Tikiuosi, jog įrodėme, uh, kad būtina plėsti bendrąją rinką energetikos mm, srityje ir to reikia siekti kaip įmanoma greičiau. Aš e, taip pat džiaugiuosi, kad e, šiam tikslui yra užtikrintas e, neprastas finansavimas. Per mūsų posėdį toliau galėsime padiskutuoti apie tai, kokią infrastruktūrą mes norime kurti, kiek lėšų reiktų, ko reiktų projektų įgyvendinimui. Ačiū už tai, kad atvykote, ačiū už sutiktą galimybę pasisakyti. Tikrai džiaugiuosi, kad jūsų toks gausus būrys atvyko. Aš tikrai tikiuosi, jog mes kalbėsime iš esmės, o kiek vėliau aš taip pat norėsiu perskaityti savo pranešimą. Ačiū. Vertimas užtikrintas į man atrodo, visas oficialiasias kalbas. Deja, reikia iš karto šaukti diskusijas, nes šiek tiek atsiliekame. Dabar norėčiau žodį suteikti energetikos direktorato vadovui, ponui Filip Lov. Žodis jam. Prašau. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte dalyvauti šioje labai svarbioje diskusijoje su Europos parlamentu ir nacionaliniu parlamentu atstovais. Energetikos politika nebejotinai turi būti tinkamai susieta tarpusavyje nacionalinių, europinių lygių diskusija turi apimti nacionalinius parlamentus, Europos parlamentą, mes turime svarstyti kokie reikalingi energijos šaltiniai, turime plėtoti konkurencingus energijos šaltinius, nes tai reikalinga mūsų verslui, kuriam labiausiai rūpi energijos saugumas ir pirkimas energijos konkurencingomis kainomis. Be to, mes turime užtikrinti ir mažai taršios energetikos sistemos bei apskritai ekonomikos augimą. Ir todėl norėtume labai padėkoti Europos parlamentui bei Vengrijos parlamentui, kad surengė šią diskusiją. Europos komisijos ambicingiams tikslams tikrai pritarė Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Tai aiškiai parodė vasario ketvirtos dienos dokumentas. Mes siekime sukurti tokią Europą, kurioje laisvai galėtų veikti verslas, o energijos tiekėjai užtikrintų saugų energijos tiekimą konkurencingomis kainomis. Mes esame viena iš didžiausių energijos rinkų pasaulyje, todėl atitinkamai turi būti surenkta ir pasiūla. ES valstybės narės ir parlamentas jau seniai siekia sukurti integruotą rinką. Šis uždavinys beveik atliktas. Priėmus pirmą, antrą ir trečiąjį energijos dokumentų paketus dėl tiekimo ir kitų dalykų, visą tai sukuria prielaidas sąžiningai konkurencijai kurios dėka visi galėtų gauti pelną bei būti tikri dėl nepertraukiamo energijos tiekimo ir savo energijos poreikių tenkinimo. Kita vertus, tokios integruotos ir atviros rinkos tiekimas reikalauja ir tiekimo maršrutų įvairovės tiek iš vakarų, tiek iš rytų pusių. Ir nebejotinai tokiu būdu mes turime kalbėti apie jungtis. Komisijai labai svarbu šie dalykai ir praėjusią savaitę pirmininkaujančios Vengrijos sostinėje Budapešta buvo duotas naujas postumis naujos europinės infrastruktūros kūrimui, kurios dėka rinka galės tinkamai veikti. Jeigu mes galvojame apie tokią ekonomiką, kuri labiau remiasi atsinaujinančiais energijos šaltiniais, o ne iškastiniu kūrų, kuri remiasi labiau vietos ištekliais vartojamais vietoje. Reikia kurti sąlygas, kuriom esant būtų įmanoma priekiauti elektros energiją, šilumą ir visinimo paslaugomis laisvai. Taigi reikalingas reguliavimas ir jungtis, jeigu mes norime visus šių, visų šių tikslų pasiekti. Dar vienas dalykas tai yra energijos tiekimo maršrutai iš už ES, jie irgi yra reikalingi. Labai daug diskutuojama apie reglamentavimą šios ryties, bet noriu pasakyti vieną paprastą dalyką. Europinės taisyklės turi ne stabdyti mus, o atverti naujas galimybės ir suteikti galimybę valdyti vamzdynus taip, kad verslas būtų konkurencingas ir kad rinkoje atsirastų nauji dalyviai. Jeigu vamzdynai ir tinklai priklauso tiems, kurie jau ir šiaip dominuoja rinkoje, tada kils problema. Todėl nepriklausoma valdysena, nepriklausomos investicijos infrastruktūra gali užtikrinti konkurenciją. Visa tai yra trečiojo energetikos dokumentų paketo pasiūlyto dar prieš tris metus leitmotyvas. Ir dabartiniu metu, bendradarbiaujant valstybėms narėms, mes um, laukiame, kol baigsis dokumentų taisyklių perkelimo į nacionalinę teisę etapas. Nebejotinai Europeana rengia techninės specifikacijas elektros energijos tarp valstybiniam priekybai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra tam tikras elgsenos kodeksas, kuris turi egzistuoti, nustatantis, kaip galima būtų prekiauti energiją, nepriklausomai to, kur esate, Porto, Taline ar dar kažkurioje kitoje Europos vietoje. Kitas dalykas - būtina užtikrinti įmonių likvidumą, kainų lankstumą ir labiausiai priimtinas Europoje kainas. Mes nesitikime, kad Europoje energijos išteklių kainos mažės. Energijos išteklių vis labiau mažėja pasaulyje, bet turi būti sukurtas savireguliavimas ir sistema, kuri užtikrintų veiksmingiausią energijos tiekimą. Todėl 27 valstybių narių nacionaliniai reguliuotojai turėtų bendradarbiauti tarpusavie, įdėkdami europinius reikalavimus į į nacionalinę teisę, bet to yra apie šimtas energijos perdavimo operatorių, kurie glaudžiai bendradarbiauja su komisiją tam, kad būtų užtikrintas energijos tiekimas ir jo apsauga. Yra ypač svarbių projektų, tokie kaip vėjo jėgainių pakrančio tinklo sukūrimas šiaurinėje Europos dalyje. jų tokio tinklo sukūrimas yra labai svarbus. Dujų tiekimo įvairinimas dar vienas svarbus dalykas, nes neturime priklausyti tik nuo vieno rytai vakarai dujų tiekimo koridoriaus, nes yra pietryčių Europoje mūsų kaiminės valstybės, iš kurių galime gauti um, energiją. Kitas dalykas yra koridoriai energijos šiaurė pietus, rytai vakarai, tam, kad Baltijos dujų ir elektros rinkos būtų galutinai integruotos į Europinę sistemą ir susijėtos su visais europiniais tikslais, įskaitant ir piečių Europą. Dar vienas dalykas tai yra pažangus tinklai, kurie leis valdyti elekt tiekiamą elektros energiją ir tiekiamos dujos, dujų srautus, nes tai ypač svarbu verslui. Vėlgi, norėčiau paminėti vieną dalyką, kuris ypač rūpi visoms valstybėms narėms ir yra nacionalinės bei europinės politikos neatsiejamas elementas. Tai yra veiksmingas energijos vartojamas. Jeigu mes galime užtikrinti, kad energija bus vartojama pažangiai ir kaip galima veiksmingiau, tai reiškia, kad Tada bus galimybė pasirinkti geriausią elektros energijos tiekėją ar kitų energijos rušių tiekėjus. Dabar dėl infrastruktūros. Šioje srityje labai daug iššūkių. Nacionaliniai reguliuotojai pirmiausia dirba savo valstybių labui, tačiau yra daug europinės svarbos projektų. Ir Tokiu atveju juos įgyvendinant nacionaliniu lygiu galima išlošti. Vidurio Europai tie projektai svarbus, nes leis pasiekti atokius rajonus. Todėl reikia susitarti su nacionaliniais reguliuotojais, kaip veikti kartu, užtikrinant tinkamas investicijas ir užtikrinant, kad investuotojai gautų už savo investicijas į naujas jungtis pelną. Procedūros. Kitas elementas. Šiuo metu nuo 10 iki 12 metų trunka infrastruktūros projektavimo darbai, tol, kol viskas prasideda, pradedama įgyvendinti praktikoje. Ir visai nesvarbu, apie ką mes kalbame, ar stambesnės energijos saugyklas, ar um, jungtis. Taigi tai yra problema. Ir Procedūrų tvarkymas yra itin aktualus energetikos rinkos ūkio subjektams, ypač jeigu norime užtikrinti konkurencingumą. Todėl mes turime sutrumpinti tą 10-12 metų laikotarpį, per kurį yra parengiami projektai, surandamos investicijos ir pradeda projektai. Ir prasideda projekto įgyvendinimas. Dar vienas dalykas, kad projektus reikia labai kruopšiai vertinti naud, jų teikiamos naudos požiūrių, ypač atsižvelgiant, kokią naudą jie galėtų duoti vietos bendruomenėms. Kila klausimas, ar įmanoma 10-12 metų laikotarpį sutrumpyti iki 5-6 metų? Galiausiai yra dar viena problema - finansai. Dauguma energetikos ryties projektų reikalauja panaudoti įvairius šaltinius ir dažniausiai investicijos įtraukiamos į vietos kainą, tai yra į tarifą. Dažnai investic, su investicijomis yra susijusios viešosios įstaigos, viešosios struktūros, juolab, kad tai turėtų atitikti vyriausybių interesus, nes tokiu būdu būtų galima užtikrinti energijos saugumą. Pažangus tinklai. Tai dar vienas esminis elementas, kuris reikalauja ne tik tiekėjų veikti išmaniai, bet taip pat ir vartotojai turi vartoti energiją pažangiai. Vartotojai turi galvoti, kaip jie sutvarko savo namų ūkiuose infrastruktūrą, kad geria, veiksmingiausiai būtų panaudota elektros energija ir dujos. Pažangus tinklai reikalauja labai didelių investicijų ir tų investicijų gražos norma kartais būna nepaprastai ilga. Komisija galvoja apie naujo dokumentų rengimą, kuriame bus analizuojama labai tolima perspektyva energetikos rytyje, tai yra padėtis po 30 ar net 40 metų. Ačiū. Ačiū už įžanginį žodį. Norėtume suteikti galimybę pasisakyti tarybai ir šiuo metu pirmininkaujančiai Vengrijai ponui Kovač žodis. Direktor general. Pone pirmininkė Buzekai, generalinį direktorių. Gerbiamas parlamento pirmininkė, ponia Buzekai, generalinį direktorių, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Man labai malonu šiandieną atstovauti Vengrijai pirmininkaujančiai valstybei. Temos, kurios įtrauktos į jungtinį komiteto, posėd... komiteto posėdžio darbo tvarkę, yra labai svarbus mums pirmininkaujančiai valstybei, ypatingai kalbant apie infrastruktūros plėtrą. Dėl to norėčiau keletą pastabų pasakyti apie atliktus darbus ir apie uždavinius, kurie teks penkeriems, penkioms likusiams savaitėms mūsų pirmininkavimo metu. Kaip jau buvo pasakyta, daugelio energetika yra viena sudėtingiausių ir svarbia, vienas sudėtingiausių svarbiausių iššūkių tenkančių šiandieną. Dėl to, norint užtikrinti ekonominę plėtrą, nacionalinį saugumą, turime pagerinti energijos tiekimo saugumą ir Europos ekonomikos konkurencingumą. Taip pat vertinant ir užtikrinant tvarę aplinką. Vengrija pirmininkavimo metu suvokė šio iššūkio reikšmę ir energetikos tema tapo labai svarbi mūsų darbo atvarkėje. Mūsų pagrindiniai veiksmai skirti siekiant užtikrinti saugumą, saugą, tvarumą ir integruotas energijos rinkas. Tai pasirodė esantis sėkmingas uždavinys ir mes prisidėjome prie siekiant platesnių europinių tikslų. Kalbant apie tvarumą, Vengrija siekė, kad būtų patvirtinta vidutinės ir ilgesnės trukmės energetikos struktūra, strategija. Ir per pirmąjį tarybos posėdį energetikos klausimų vasario pirmąją dieną valstybės narės išsakė savo susidomėjimą vieninga energijos dujų rinka iki 14 metų ir mes taip pat susitarėme, kad jokia valstybė na, narė negali būti atskirta nuo tos rinkos po 15 metų. Taryboje taip pat buvo akcentuojama, kad daugiau dėmesio reikia skirti efektyviam energijos naudojimui ir išoriniams santykiams, kurie buvo pripažinti kaip labai reikšmingi, norint pasiekti tikslų 20, Europa 2020. Atsižvelgiant į Europos tarybos gairias, mes ketiname patvirtinti tarybos išvadas dėl energetikos strategijos 2020, vidutinės trukmės strateginio dokumento energetikos rytyje. Vasario 24 dieną tarybos energetikos posėdėje mes dar kartą išryškinome prioritetus ir pasiektus rezultatus. Kalbant apie ilgesnės trukmės strategiją, Vengrija pirmininkaujantį valstybę pasiūlė diskusijas dėl kelių gairių 2015 metams. Vengrijoje vyko pirminis posėdis šio, metu, šio mėnesio pradžioje ir mes manome, kad tos diskusijos yra svarbus pagreitis bandant e, užbaigti komisijos pasiūlymą. Dėl tvarumo mes taip pat peržiūrėjome energijos efektyvaus vartojimo planą ir po išsamių diskusijų energetikos darbo grupėje pirmininkaujantį valstybę ketina patvirtinti tarybos išvadas Birželio 10 dienos energetikos tarybos posėdyje. Kalbant apie saugumą ir saugą, pirmininkaujantį valstybė mano, kad komisijos komunikatas dėl tarptautinių santykių energetikos politikos rytyje bei dabartinė situacija vertinant pažangą, užtikrinant e, dujų ir naftos gamybą atviroje jūroje, neoficialioje ministrų. Neoficialiame ministrų sustikime buvo paliesti šie klausimai ir tos diskusijos buvo pirmasis pasikeitimas nuomonėmis šią temą. Kalbant apie integruotos rinkos tikslus, Vienas pirmininkančios valstybės tikslų buvo pasiekti susitarimą dėl reglamento, dėl energetikos rinkos integravimo. Ir laukiame tarybos posėdžio, birželio 10 dieną, kuomet tikimės politinio susitarimo po ilgų diskusijų tarybos energetikos darbo grupėje. Taip pat siekiame, tikimės, kad bus pradėtas trilogas tarp komisijos tarybos ir pirmininkančios valstybės ir parlamento. Tikimės, kad birželio 16, 23, 29 dienomis bus um, po trilogo posėdžių pasiektas galutinis susitarimas. Ir parlamentas tikėtina patvirtins dokumentą rugsėjo mėnesį. Energetikos infrastruktūros sistemos uh, pagrindinė šio bendrojo posėdžio tema yra irgi labai aktuolus klausimas mūsų darbo tvarkėje ir tai matyt nieko nestebina. Naujoji energetikos strategija nuo 11 iki 20 metų bei vasario mėnesio energetikos viršūnių susitikimas reikalauja, kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas infrastruktūros kūrimui ir infrastruktūros projekto dokumento parengimas, užtikrinant, kad visos valstybės narės įsijungtų į bendrą rinką. Atsižvelgiant į tikslus, energetikos ministrai patvirtino komunika komunikatą dėl infrastruktūros projektų vasario, prioritetų vasario mėnesį ir pagal numatytus prioritetus ir pasitelkiant e, atitinkamus pavyzdžius, komisija sušaukė aukštų pareigūnų darbo grupę vidurio ir rytų Europos valstybių klausimų, tam, kad būtų išanalizuoti poreikiai ir prioritet, prioritetai energetikos srityje šioje srityje, šiame regione ir užtikrinami ištiknamos jungtys. Pirmininkaujantį valstybę taip pat prisidėjo prie infrastruktūros kūrimos, kūrimo bendradarbiaudama su komisija sėkmingoje aukšto lygio konferencijoje dėl energetikos infrastruktūrų. Konferencija vyko prieš savaitę. Vyriausybės reguliuotojai, perdavimo įmonės, finansinės institucijos, kiti suinteresuoti asmenys aptars svarbiausius klausimus ir galimus klausimų sprendimus, kuriant energetikos infrastruktūrą. Na ir mes vertiname ir būsimas technologijas, perdavimo infrastruktūras, kaštų paskirstimo mechanizmus projektams ir galimus finansavimo šaltinius. Dar kartą norėčiau Jums padėkoti už tai, kad pakvietėte į šį bendrą komiteto posėdį, kurio tema pagerinti energijos tiekimą. Aš tikiuosi labai įdomių diskusijų apie koridor, energijos koridorius ir pažangias technologijas. Pirmininkaujantį valstybę energetikos sritį ir ypatingai energetikos struktūrų kūrimą laiko tam tikrų tiltų leisiančių užtikrinti kur kas švaresnę, konkurencingesnę ateitį Europai. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponę Kovač už puikią kalbą ir pasinaudodamas progą norėčiau nuoširdžiai padėkoti už tai, kad atvykote ir ypač ačiū pirmininkaujančiai Vengrijai už tai, kad parodėte iniciatyvą. Apskritai ne tik e, Vengrija kaip pirmininkaujantį valstybę, bet ir e, Vengrijos parlamentas parodė iniciatyvą surenkti mūsų jungtinį komiteto posėdį. Ačiū e, visiems parlamentarams, kurie atvyko iš visų šalių ir ypač iš Vengrijos. Tikrai džiugu, kad e, jūsų vienas pagrindinių prioritetų yra užtikrinti prieinamos energijos tiekimą bendrojoje Europos rinkoje. Taip pat pasidžiaugsiu, kad busimoji e, tarybai pirmininkausinti Lenkija. Taip pat energijai ir energetikai skirs ypatingą dėmesį, kaip teisingai pažymėjo, kad mes e, kaip teisės aktų prieimėjai ir atsakingi politikai turime siekti, kad būtų tęsiama, tęsiamas bendrosios rinkos kūrimas, reikia skatinti energijos išteklių taupimą, ieškoti naujų atsinaujinančių energijos šaltinių, stiprinti jungtis e, tarp valstybių, nes tai yra labai svarbu bendrai rinkai vienas didžiausių iššūkių, kaip teisingai kalbėjo pirmininkas, bus patenkinti būsimai energijos poveikį tiek ES, tiek visame pasaulyje. Prognozijas liudyja apie masinį poreikio augimą, koks energija, energetinis išteklis geriausia tą poreikį patenkins. Tai yra sprendimai, kurio mes visi turime priimti, kokia ateities energija, energetika e, turi būti sukurta ir ką e, mes darysime su brandolinė energetika, kaipgi įmanoma užtikrinti, kad nacionalinės valstybės veiktų bendrai, e, energetika, energetika turi būti prieinama visiems piliečiams, tiek geriau, tiek skurdžiau gyvenantiems. Šie klausimai yra ne mūsų darbų tvarkės paraštėse, bet tikrai centriniai klausimai. Taip pat reikia įveikti tą įtampą tarp aplinkos apsaugos ir energetikos tikslų, galvoti apie atsinaujinančią energetiką. Klausimas, kaipgi įmanoma pasinaudoti vėjo energiją. Mes apie tai parlamente svarstėme pranešimą, kaip reiktų ją kumuliuoti, kur reiktų ją saugoti. Kiekvienas mūsų veiksmas daro poveikį gamtai. Taigi kaipgi mes galime ir privalome suderinti šios prieštaringus tikslus, ką reikia daryti su hidroenergetika, ką daryti su biomase, biokūru, iš ties daug iššūkių, būtina užtikrinti tinkamą mokslinio tyrimo finansavimą energetikos srityje ir ypač e, daug dėmesio skirti energijos taupimui. Iššūkiai čia mūsų laukia tikrai milžiniški, kaip teisingai buvo pažymėta, mums reikia priimti ilgalaikius, tvarius sprendimus, reiktų galvota apie e, projektus vykdomus etapas po etapo, reikia galvoti apie pažangiosius tinklus, kurie prisitaikytų prie vartojimo poreikio, taip pat akumuliavimo pajėgumus stipriai išauginti, padidinti ir aišku, pažangiai tiklai turi užtikrinti tinkamą energijos perdavimą. Atsinaujinti energetika turi E, būti mūsų tikslas. Mes turime padidinti atsinaujančios e, energijos dalį naudojimo, e, naudojamame energijos rušių mišinyje. Ta įmanoma bus padaryti pastačius reikiamą infrastruktūrą ir integravus mūsų tinklus. Lisabonos sutartis atvėrė duris stipresniam nacionalinių parlamentų vaidmeniui Europos reikaluose, o EP e, tapo viena e, pagrindinių teisėkuros institucijų. 194 straipsnis kalba konkrečiai apie energetiką ir apie būtinybę išplėsti teisėkuros procesus. Ir dėl jo mes galime veikti pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą, kai kalbam apie energetiką. Artimiausiais metais turėsime įveikti daug iššūkių, teks glaudžiai bendradarbiauti ne tik su valstybių narių vykdomąją valdžią, bet ir su kolegomis iš nacionalinių parlamentų, be jokių abejonių subsidiarumo ir proporcingumo klausimai turės būti labai rimtai nagrinėjami. Jeigu Mes, žinoma, nenorime nusisukti nuo mūsų rinkėjų. Keletą žodžių apie mūsų įtrę komitetą. Mūsų komitete yra 55 nariai. Pastaruosius keletą metų mes daugiausia skiriame dėmesio mm, bendrosios energetikos rinkos kūrimui, išteklių prieinamumas, moksliniai tyrimai, naujų energijos išteklių paieškos, jungčių statyba. Taip pat siekėme bendros e, energetikos rinkos integracijos. Per šią kadenciją mes e, priimsime svarbius ir priėmėm jų svarbius sprendimus dėl dujų, taip pat dėl finansavimo, finansinės pagalbos. Šiuo metu mes pagal bendro sprendimo procedūrą dirbame prie dokumento kar, dėl skaidrios energetikos rinkos, dėl skaidrių kainų, norime užtikrinti skaidrės ir aiškės prieinamas kainas vartotojams. Mes kaip parlamentas bendrai suvokiame, kaip yra svarbu padidinti taupimą 20 procentų ir aišku, būtina pasiekti tą didįjį tikslą iki 50 metų, kad būtų sukurta efektyvi ir taupi energetikos rinka ir kolegijos Kolarska Bobinska naujausias pranešimas yra e, susijęs su Europos strategija 2020, būtent būtinybė turėti ilgalaikę viziją apie Europos energetikos politiką ten išdėstomi bendrėjai tikslai - mažinti vartojimą, didinti taupimą, galvoti apie ilgalaikės investicijas, energijos išteklių įvairinimas, e, taupimas. Yra tie klausimai, kuriem dar mūsų laukia. Vyko aštrios diskusijos dėl e, finansavimo, dėl tinklų statybos mes diskutavome apie prioritetus vieno kolegos pranešime ir sprendimas turėtų būti priimtas dar šią vasarą. Taip pat apie prieigą prie investicijų kalbame, būtina šią prieigą supaprastinti. Mūsų komitetas, kuris užsiema pramonės ir energetikos reikalais, e, diskutuos apie atsinaujančios energijos tinklus, jų statybą visoje Europos Sąjungoje. Ir jeigu komisija laikysis pažadų, tai savo pasiūlymą turėtų pateikti spalio mėnesį. Regime, kad e, mūsų, e, mūsų laukia daug darbų, jų vis labiau daugėja. Taigi turime būti ambicingi. Tačiau būdami ambicingais turime nepamiršti realybės, neprarasti ryšio su gyvenimu. Tvarumas, e, prieina, kainų prieinamumas ir energetiniai išteklių prieinamumas yra mūsų pagrindiniai principai darbuose. Ir tikrai svarbu, kad mes turime galimybę padiskutuoti ne tik su vykdančiosios valdžios, vyriausybės atstovais, bet ir su nacionaliniu parlamento atstovais. Būtent e, tokiu tikslu aš sakiau savo įžanginę kalbą ir dabar žodį suteiksiu ponui Rogan, kuris e, pasisakys kompetitingo Vengrijos parlamento komiteto vardu. Prašom. Tisztelt elnök úr, tisztelt nemzeti parlament. Ačiū. Ačiū už suteiktą žodį, ponė pirmininkė, mėly kolegos iš Europos parlamento ir nacionalinio parlamento. Mūsų pirmasis šiandienos svarstymas bus apie energetikos koridorius. Aš apie tai norėčiau daugiausia pakalbėti. Pirmiausia, norėčiau Jums priminti apie du atvejus, kuomet ginčiai tarp Rusijos ir Ukrainos e, sutrikdė dujų tiekimą, tai atskleidė mūsų situacijos trapumą. Manyčiau, kad vienas pagrindinių bendrosios energetikos strategijos tikslų turėtų būti tos priklausomybės panaikinimas. Vengrija pradedama savo pirmininkavimą vasario ketvirtąją priėmė sprendimą. Jo tikslas iki 15 metų panaikinti energetinės salas Europos Sąjungoje, kad e, būtų sujungti elektros ir dujų tinklai. Tai tikrai svarbus tikslas. Nekarta įvairiose posėdžiuose, susitikimuose buvo diskutuojama apie pietų koridorių, taip pat ir šiaurės pietų koridorius turi milžinišką svarbą būtina įgyventi, įgyvendinti šį planą. Būtina sujungti mūsų mm, valstybės visomis kryptimis - šiaurė pietus, rytai vakarai. Aišku, tam reikia milžiniškų investicijų, reikia drąsos tas investicijas padaryti. Kalbant apie investicijas konkrečiai, reiktų įtraukti čia bendrijos lėšas. Didžioji dauguma infrastruktūros a, turės būti pastatyta ir turės duoti gražą. Todėl reikia galvoti, kur labiausiai reikia tos infrastruktūros. Tam tikslui be abejo reikia pasinaudoti ir bendrijos lėšomis ir iš, iš jų turi būti daugiausia finansuojama jungčių statyba. Parlamentui ir e, mums visiems e, bus reikalinga padaryti teisingus sprendimus, būtent kokios investicijos greičiausia taptų realybė ir užtikrintų tinkamus koridorius. Žinoma, problemų daug, jų neišspręsime per 15 metų, todėl reikia nuspręsti, kas mums yra svarbiausi prioritetai. Kalbant apie planuojimo projektų finansavimą, reikia galvoti ne tik apie viešuosius finansus, ES lėšas, bet ir apie privataus e, sektoriaus indėlį. Taigi, kasgi apmokės? Ir akivaizdu, kad e, apmokėti turi vartotojas, kitos išeities paprasčiausiai nėra. Tačiau čia mes turime mm, ir norime dar sukurti papildomų bendrų e, europinių taisyklių. Reikia atlikti projektų efektyvumo analizę ir išryškinti aktualiausius ir efektyviausius projektus. Tikrai negalima e, galvoti, jog bus visos e, sąnaudos tinklų statybos automatiškai permestos vartotojams. Taip tikrai nebus. Mes turime galvoti apie efektyvę strategiją, taupimą, atsinaujinčią energiją. Taigi savo planuose turime mm, siekti pusiausviros. Ja galime pasiekti tinkamais teisės aktais. Žinoma, taip pat reiks atsižvelgti skirtingus interesus, kurie turi tinklų operatoriai, tinklų vartotojai. Sprendimai turės būti priimami tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu. Visiškai akivaizdu, jog naštos pasidalimas turėtų būti vykdomas vadovantis rinkos principais Suvokime, kad kalbame apie milžiniškas investicijas. Čia valstybė tikrai privalo uh, griežtai įsikišti ir reguliuojančių institucijų vaidmuo tikrai auks. Tačiau mūsų sprendimai ir uh, teisės aktai turi būti skaidrus, aiškus ir prognozuojami. Ir turime veikti pagal bendrus principus tiek valstybėse narėse, tiek visoje Europoje savo susitikime turime apie tai e, daugiausia galvoti ir šią nuostatą nuolat ginti. Mėly kolegos, energetikos koridorių e, tema yra ta, kurią mes dabar nagrinėsime, todėl kitais klausimais nepasisi, nepasisakysiu, grįšiu prie jų vėliau. Taigi keletas minčių apie energetikos koridorius, o Dabar žodį vėl jums, ponė pirmininkė. Ačiū. Baigėme e, pagrindinių pasisakymų dalį ir iškart norėčiau perduoti pirmininkavimą savo kolegai, kuris padės mums diskutuoti apie energetikos koridorius. Ačiū. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį kad dabar kalbėsime apie energetikos koridorius. Vadovausimės savo diskusijose dviejomis pagrindinėmis taisyklėmis, jų reiktų nepamiršti. Pirmiausia, kiekvienas gavę žodį galės pasisakyti neilgiau nei 3 minutės. Ir žodį gaus du atstovą iš nacionalinio parlamento ir vienas Europos parlamento atstovas. Greičiausia, mm, žinote, žydrosios kortelės procedūrą. E, jeigu nežinote, tai reiškia, kad jeigu norite užduoti klausimą e, pasisakančiam, galite tą padaryti iškeldami žydrąją kortelę. E, tikrai vėluojame mes pagal darbo tvarkę, todėl siūlau nedaryti kavos pertraukėlės, diskutuosime mes iki 16.30 minučių ir iškart iš suteiksiu žodį ponui Gazolį, kuris pasisakys Italijos parlamento vardu. Prašom. Sì, grazie, Ačiū, ponia pirmininkė. Italijos senato vardu kalbėsiu, delegacijos vardu ir manau, kad labai svarbu bendryjai neatsisakyti prisimtų įsipareigojimų energijos saugumo, energijos tiekimo, užtikrinimo srityje. Be kita ko reikėtų pastangas dėti visose srityse įskaitant ir diplomatijos rytį, tam, kad galima būtų užsitikrinti energijos tiekimą iš įvairių šaltinių. O energija turi būti, be kita ko, dar ir prieinamomis kainomis parduodama. Mes turime daugiausia dėmesio skirti nacionalinių sistemų bendram valdymui. Aišku, yra koridoriai, bet jie yra europiniai koridoriai, tačiau mes turime nebejotinai vykdyti ir griežtą nacionalinę priežiūrą. Toliau ponas Reiner. Prancūzijos asamblėje. Ačiū. Aš pasakysiu Nacionalinės asamblėjos energetikos komiteto vardu. Norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme tinklo jungtims. Tai yra svarbi priemonė optimaliai naudotis ištekliais ir taip pat užtikrinti saugų tiekimą į vairias valstybės. Taip pat mes manome, kad yra labai svarbu užtikrinti kiekvienos valstybės indėlį siekiant europinių tikslų, laikytis aplinkosaugos reikalavimų ir užtikrinti gam, gamtosaugą. Taip pat labai svarbu diversifikuoti tiekimo šaltinius tam, kad negalėtumėm, ne, nepriklaus, nepriklausy, nepriklausytumėme nuo vieno šaltinio, kad šaltinių būtų, ga, ko, būtų ko galima daugiau. Taip pat e, norėčiau pabrėžti solidarumo aktą, kuris egzistuoja taip įvairių valstybių narių ES. Na ir, aišku, pažangus tinklai yra e, labai svarbu užtikrinant e, atsinaujančių energijos šaltinių naudojimą. Labai svarbu, kad mes taipogi kuo galima efektyviau naudotumėme energiją. Na ir galiausiai norėčiau, ponė pirmininkė, paliesti dar vieną temą - mokslinių tyrimų temą. Labai svarbu bendromis pastangomis ir bendromis investicijomis to siekti, nes energetikos sektorius yra strateginis sektorius mūsų ateičiai ir Europa turi e, užsibriežti kuo galima didesnės ambicijas šioje srityje. Ačiū. Kasam sėpan. Ačiū. Toliau. Pone. Ponas Anders Ratski paprašė žodžių dabar. Taigi sąrašo seka sugriūna, nes jis ir turėjo pradėti diskusiją, o po to aš sutieksiu žodį parlamento nariai poniai Nibla. Atsiprašau už tai. Ačiū. Pone pirmininkė, pone pirmininkai, pone valstybės sekretoriau, pone, pone parlamentarai. Tikrai daug buvo pasakyta teisingų minčių, nenoriu kartotis, tačiau tai ką norėčiau išryškinti. Tai, kas taryboje buvo septintaisiais metais patvirtinta, yra nepaprastai svarbus sprendimas. Šiandien mes grįžtame prie nemažiau svarbaus klausimo, būtent energetinių koridorių tikslo įgyvendinimas. Reikia tą tikslą įgyvendinti tiek teoriškai, tiek e, praktiškai. Tai, kas buvo nuspręsta lapkričio 10-7 metais, yra tikslas, čia kalbama apie tinklų plėtrą, jų statybą. Iš principo raginama padaryti kiekybinį šuolį į priekį. Mes to tikrai negalime išvengti. Tik tokio šuolio pagalba sukursime infrastruktūrą užtikrinančią e, išteklių tiekimo saugumą. Taigi tas tiekimo saugumas yra apskritai vienas svarbiausių klausimų mūsų pramonininkams. E, pirmininkas Rogan jau užsiminė, kad čia Vengrija yra nekarta mm, skaudžiai nukentėjusi. Nekarta buvome atsidūrę ant tos pavingos ribos, kai vartotojai ir pramonė e, beveik pajuto e, skaudžius e, saugaus tiekimo trūkumo padarinius. Ir mes tikrai norime išvengti panašių situacijų pasikartojimo. Darytina prielaida, jog valstybėms narėms nepakanka užtikrinti savo pačios mm, energetinio saugumo, tuo pačiu neužtikrinant visos ES energetinio tiekimo saugumo. Akivaizdu, kad problemos nesustoja ties nacionalinėmis sienomis. Bendroji rinka teikia milžiniškų galimybių, reikia jas išnaudoti. Taigi reikia e, plėsti jau egzistuojančius tinklus. Kalbant apie koridorius, turime daugiausia galvoti apie tarptautinės jungtis. O kur tokių jungčių nėra, koridorių nėra, reiks jas pastatyti. Ši tema susijusi ir su konkurencingumu. Reikia tokių tinklų, kurie būtų pažangus, leistų taupyti, bei taip pat leistų pasinaudoti atsinaujinant čia energetiką, būtų įmanoma tinkamai ją akumuliuoti bei perduoti iki galutinio vartotojo. Pastaraisiais metais nuolat regėjome e, gausybę projektų, idėjų, pasiūlymų, tačiau anksčiau pasisakę kolegos labai teisingai pažymėjo, reikia Visa apimančios energetikos strategijos mintis, idėjos turi būti suvestos į bendrą sistemą ir būtent vadovaujantis jie turi būti priimami konkretūs sprendimai. Valdybėms narėms būtina pripažinti energetinis saugumas nereiškia tarpusavio konkurencijos stiprinimo. Tikrai ne. Tai reiškia stipresnį bendradarbiavimą. Mes visi esame priklausomi vienas nuo kito, todėl turime ieškoti konsensuso, bendro sprendimo. Todėl svarbu, ką vadovų taryba vasario ketvirtąją priėmė e, dėl energetikos. Taryba pažymi, kad dujų naftos bei elektros bendroji rinka turi būti sukurta, tinklai turi būti sujungti, be to pabrėžiame būtinybę mažinti mūsų priklausomybę nuo įvežtinių energijos šaltinių. Ponas Buzekas apie tai taip pat kalbėjo. Taip pat norėčiau pažymėti, jog negalima, kad ES egzistuotų ir toliau energetinės salos. Mums reikia naikinti e, tas salas, įjungti jas į Europą. Mums reikia tęsti koridorių tiek, kiek reikia. Negalime, kad situacija liktų nepakitusi. Turime padėti valstybėms, kurios yra pakankamai kebelioje situacijoje ir negali apsiginti nuo panašių situacijų, kokias regėjome devintaisiais metais. Valstybių ir vyriausybių vadovai išskyrė nemažai aktualių projektų dėl tiekimo saugumo šiaurės pietų koridorius, vidurio e, rytų Europoje reikia tokių koridorių pastatyti. Tai turi būti dujų, naftos ir elektros koridoriai. Vengrija čia jau žengia keletą žingsnių, pavyzdžiui, Vengrijos, Rumunijos, Vengrijos, Kroatijos pasieniuose statomos jungti ir kai kurie projektai net jau baigti. Vengrijos, Slovakijos jungtis taip pat yra suplanuota Mes tapsime šiaurės pietų koridoriaus dalimi per šią jungtį. Tarp abiejų šalių vyriausybių jau pasirašyta atitinkama sutartis. Be abejo, dar lieka daug neatsakytų klausimų ir į juos turėtų atsakyti, manyčiau, ES. Pirmiausia būtų Nabuko projektas pietų srovė South Stream, ryšys tarp šių abiejų projektų. Tikrai šios dvi jungtis neturėtų būti laikomos konkuruojančiomis. Jos abi reikalingos ir tai padės e, pagerinti kainas dujų rinkoje. Graikija, Graikijos Italijos jungtis galėtų stipriai pagerinti situaciją ir tapti tam tikrą atsvarą mm, minėtiems dviems projektams. Azerbaidžano, Rumunijos e, koridorius galėtų papildyti Nabuko koridorių ir būti puikus regioninio projekto pavyzdys. Visą tai liudyja apie bendro, e, bendrų veiksmų būtinybę. Minėt ta Rumunijos-Vengrijos jungtis leidžia e, pasinaudoti mums Kaspijos jūros e, dujų ištekliais. Mėly kolegos, energetikos infrastruktūra, energetikos koridoriai yra įmanomi tik turint aiškes taisyklės. Reikia žinoti, kokios yra taisyklės, kaip išduodami leidimai. Tarptautiniai projektai turi būti vertinami pagal bendras taisyklės. Tai be abejo supaprastins projektų įgyvendinimą. Finansavimas. Labai jautri tema. E, ir e, kaipgi e, bus paskirstoma investicijų graža Reikia atlikti skaičiavimus, vertinimus, kiek lėšų reikės iš e, valstybių narių, iš bendrijos. Viena aišku, laikas nelaukia. Kaip nekarta buvo pažymėta, projektų įgyvendinimo laikas turėtų būti tikrai pagreitintas, 12 metų per ilgai. Energetikos koridoriai turi būti pastatyti daug greičiau. Parlamentarai tikrai turi padėti pasiekti konsensusą e, tarp valstybių narių. Tikrai džiugiuosi, kad šis jungtinis parlamento posėdis suteikė mums galimybę pasisakyti tokiais svarbiais klausimais. Labai nekantraudamas laukiu būsimų diskusijų. Nebejoju, jog e, po jų geriau suvoksime temos e, įvairovę ir skirtingas pozicijas. Ačiū. Dabar žodis poniai Nyblė, Europos parlamento narė, prašom. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti suteiktų žodžių ir tiesiogiai kreiptis į nacionalinių parlamentų narius. Turiu keletą pastabų ir minčių, kurias norėčiau išsakyti. Pirmiausia, ar e, leidžia mums valstybės narės kurti bendrąją energetikos politiką. Pirmiausia, infrastruktūra. Reikia ją tobulinti, statyti jungtis, tai visiškai teisingos mintis, trūksta tų jungčių ir dėl, ir dėl to nėra bendrosios rinkos, tačiau kai kurios valstybės narės vis dar e, bando atsiriboti nuo kitų valstybių, bando užkirsti prieigą prie savo energetinių tinklų. Todėl norėčiau paprašyti jūs, nacionalinių parlamento narius, galų gale leisti įgyvendinti bendrąją energetikos rinkos idėją. Antra tema - atsinaujinanti energetika. Ponas komisaras Oettingeris labai drąsių minčių išsakė. Jis siūlo galvoti apie europinį modelį, būtent skatinti vėjo energija ten, kur daugiausia vėjo, o saulės ten, kur daugiausia saulės, konkrečiai kalbant. Pietuose Vokietijoje šios mintis išaukė tik revoliucinės nuotaikas ir būtų toks klausimas būtų e, ir prašymas jums e, diskutuojant gimtinėje galvoti apie europinę perspektyvą bei galų gale apsispręsti, kiek daug Europos mes norime energetikoje. Trečia tema - Fukushimos katastrofa atskleidė daug brandolinės energetikos problemų. Komisaras Oettingeris čia taip pat puikiai padirbėjo. Akivaizdu, kad visoms AE Europoje reikia atlikti mm, atsparumo testus, reikia bendrų taisyklių. Parlamentas jį labai stipriai remia, todėl raginu jūs savo nacionaliniuose parlamentuose kelti šią problemą bei spausti savo vyriausybės, gal, užtikrinti aukščiausius standartus visoje Europoje, būtent priimti platų standartų paketą bei taip pat spausti, kad saugumo standartų būtų įtvirtinti ir jų būtų laikomasi. Taigi aš raginu jūs gimtinėje diskutuoti apie šios klausimus, galvoti apie tai, kiek daug mums reikia Europos, kur Europa gali sukurti papildomą pridėtinę vertę. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Bubiko iš Italijos, prašom. Grazie, prezidente. Vorrei subito. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš karto noriu pasakyti, kad ponios Nibler pastabos tikrai aktualios Europos parlamente. Šie klausimai svarstomi, bet nemažiau svarbu, kad jos iškeltus klausimus svarstytų ir nacionaliniai parlamentai. Dėl mūsų svarstomos temos koridoriai. Manau, kad mums svarbu pradėti nuo esminių dalykų. Koridoriai tikrai labai reikalingi, norint užtikrinti geresnį vidaus rinkos vartojimą. Ar tikrai taip? O gal tie koridoriai tiesiog vieną pakeičia priklausomybės tipą? Dar vienas momentas tai, kad energijos rinka galėtų veikti taip, jog naudą gautų verslas ir var paprasti vartotojai. Būtina sukurti veiksmingą energijos vartojimą nepriklausomai nuo suvartojamos energijos rušies. Dar vienas dalykas - neutralumo principas, kurio turėtų vadovautas tinklai tiek perdodami energiją, tiek užtikrintami jungtis. Tai būtina mūsų nacionalinėms rinkoms. Todėl reikalinga stiprinti reguliavimą ir griežtinti taisyklės. Nacionalinės reguliavimo institucijos ir europinės reguliavimo institucijos turėtų turėti daugiau galių. Taip pat reikia taisyklių, kurių dėka būtų suvienodintos techninės specifikacijos bei energijos tinklų veikimo standartai. Tai padės užtikrinti bendros energetikos rinkos sukūrimą. Na, įsivaizduoju, kad tikriausiai visi mano, kaip ir aš, kad šie klausimai labai aktualūs, bet mes turime problemas spręsti vadovaudamėsi strateginiu požiūriu. Ačiū. Dabar žodis ponui Vidman iš Austrijos. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Energetika yra aktuali nacionaliniams parlamentams tiek pat, kiek ir visai Europai. Akivaizdu, kad kiekvienas turi daryti tai, ką sugeba, svarbia, sugeba geriausiai. Iš ties buvo teisingai pažymėta, kad mm, saulėje turi, saulės energija turi būti gaminama pietuose, o vėjo energija šiaurėje ir tam reikia e, koridorių. Tačiau koridoriai sukuria priklausomybę. Reikia koridorių Europos viduje, o ne koridorių, kurie padidintų mūsų priklausomybę, būtent padidintų iškastinio kūro importą į Europą. Ir negalima, kad jungčių tikslas būtų padidinti dujų, pavyzdžiui, importą iš Rusijos. Kita subtili tema yra Nabuko dujotiekis, ar mums reikia jo, ar būtų geriau visas skirtas lėšas investuoti į atsinaujančią energetiką. Čia tikrai būtų galima su jomis daug pasiekti. Daug buvo gerų minčių išsakyta didinti energijos taupimą, atsinaujančią energijos dalį, tai tikrai džiugu. Tačiau reikia galvoti konkrečiai reikia mm, susigražinti piliečių tikėjimą Europą. Piliečiai turi suvokti, kad Europa būtent gali išspręsti jiems aktualiausias problemas ir jiems labiausiai rūpi brandoliniai klausimai. Austrija e, tikrai daug importuoja iš brandol, brandolinės jėgainėse pagamintos energijos. Mes norime tačiau keisti situaciją. Fukushima atvėrė naujas galimybės ir negalime jų praleisti, nes po metų viskas bus pamiršta. Atsparumo testai tikrai pritariu jiems, tačiau juos turi vykdyti nepriklausomi ekspertai, o ne jėgainių operatoriai. Ir reikia atsparumo testuose galvoti apie viską nuo teroristinių išpolių, nuo iki žmogiškosios klaidos. Kitu atveju tai bus tuščias reikalas, taip sakant. Austrija e, pirmiausia galvoja apie pažangiuosius tinklus. Tinkl, tikrai tinklai neturi būti skirti energijos išteklių import, importui, bet at, kalbame apie tinklus, kurie gali akumuliuoti energiją ir kurie būtų suderinami, būtų juose galima panaudoti tiek vėjo, tiek saulės pagamintą energiją. Taip pat Austrijoje, pasakysiu, yra diskutuojama apie ekologinės elektros e, įstatymo projektą, ten dujų lobizmas labai stipriai rėgiamas, todėl be abejo čia mes tikrai turėsime daug padirbėti. Ačiū. Ačiū. Tikrai pristatėte daug įdomių minčių dabar ponas Ivan iš Lenkijos. Ski senat reprezentuje Komisiją Gospodarki Narodowej e, Polskiego. Ačiū. Lenkijos senatą aš atstovauju, norėčiau patikslinti. Lenkijoje įvairios priemonės skirtos infrastruktūros gerinimui yra labai svarbios. Čia taip pat turime omenyje ir saulės jėgainių statybą. Tačiau mes daugiausia norime galvoti apie energijos taupimą. Kodėlgi tai mums yra prioritetas? Mūsų nuomonė, taupydami energiją, ne tik padidinsime atskirio šalies energetinį saugumą, bet ir sumažinsime neigiamas energijos vartojimo pasiekmes aplinkai. Taup, geresnis taupimas reiškia mažesnį energijos e, vartojimą. Nesvarbu, ar tai būtų atsinaujinti energija ar iškastinis kuras. Jeigu mažiau vartosime, galėsime mažiau ir gaminti. Būtent dėl to mums svarbu taupyti energiją. Manytumėme, jog susitelkimas ties energijos taupimu atveria novatoriškas galimybes. Manyčiau, tai ypač yra įdomu Europos politikams Taip pat mes raginame atsižvelgti į atskirų šalių unikalią situaciją. Todėl, kuriant didžiąją ateities viziją, apie ją kalbėjo ponas Buzikas, turime atsižvelgti į skirtingų šalių skirtingą situaciją. Vidurio Europoje būtina kurti jungtis ir tas jau daroma. Būtent energetinė jungtis su Lietuva būtų vienas iš tokių projektų ir jungtis tarp Lenkijos Vokietijos. Čia jau mes turime dvi jungtis. kadangi energijos poreikis e, auga ir auga Vokietijoje pagamintos vėjo energijos poreikis Lenkijoje, mes e, turime ypač atsižvelgti į tokios energijos intensyvumo ir įtampos sviravimus tinkluose. Čia mums gali padėti tik pažangieji tinklai, aš prie šio klausimo norėsiu grįžti vėliau, e, kuomet mes būtent apie juos ir kalbėsime. Baigdamas norėčiau pažymėti, kad išorinės jungtis yra aktualios, nes jos turi optimizuoti ir mūsų santykius su trečiosiomis šalimis. O kurdami bendrąją rinką Turime suvokti, jog kiekviena jungtis turi užtikrinti energijos tiekimą abiejomis kryptimis. Ačiū. Dėkui. Atsiprašau, ponė senatoriau, kad neteisingai įvardinau jūsų pareigas. Saraše buvo tik jūsų pavardė. Dabar e, žodis ponui Uročev iš Europos parlamento. Taip pat norėčiau paraginti Europos parlamento narius pasisakyti aktyviau, nes kitaip sugrius mūsų pasisakymo struktūra. Taigi prašom, ponia Uručiev. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti kolegas iš nacionalinių parlamentų. Ši tema nepaprastai svarbi, būtent energetinis saugumas, kuris rūpi kiekvienam europiečiui. Kiekvienas, manau, tikisi, e, jog aš kalbėsiu apie brandolinę energetiką, tačiau tikrai to nedarysiu, tai būtų pernelyg šališka. Aš kalbėsiu apie dujų tiekimą. Kolega iš Austrijos pažymėjo, kad atsinaujinanti energija leistų mažinti dujų sunaudojimą. Deja, atlikti E, paskaičiavimai, bent jau tie, su kuriais esu susipažinęs, visi jie liudija, kad dujų vartojimas Europoje išauks. Tam yra objektyvių priežasčių, aš čia jų visų vardinti nenoriu, tačiau manyčiau svarbiausia priežastis e, ir ji taip pat susijusi su atsinaujinančia energija yra tokia. Būtent energijos sistemos turi būti subalansuotos o nestabilumas vienose sritise turi būti kompensuojamas kitose. Šiuo metu tik technologijos dujų e, sektorija leidžia šimtų procentų kompensuoti bet kokius praradimus. Na, jeigu pavyzdžiui sumažėja elektros gamyba vėjo sektoriuje. Tikrai e, galėsime e, padidinti e, vėjo energijos e, gamybą, atsisakant brandolinės energetikos kai kuriuose šalyse. Tačiau dujos liks svarbiu faktoriumi. Ar bus įmanoma sukurti stabilę dujų rinką? Ką mes ragėme iki šiol? stiprinamos jungtis su Rusija. Yra šiaurės koridorius, yra pietų koridorius ir ten perdavimo pajėgumai yra milžiniški. Pietų koridorius taip pat suvaidins savo vaidmenį. Tokia situacija sukuria prielaidą ilgalaikiams sutartims, tačiau jos prieštarauja rinkos logikai. Kaipgi su jomis bus įmanoma sukurti laisvą rinką Europoje? Tokį norėčiau duoti klausimą visiems parlamentarams ir mūsų pirmininkams, kodėlgi suskystintų dujų mm, terminalai yra pamirštami. Nors jie yra nepaprastai svarbus e, dujų rinkai, tačiau jie suskistintų dujų terminalą yra pamiršti nacionalinėse valstybių narių strategijose, kalbant apie pajėgumų stiprinimą. Kadangi ES situacija keičiasi, reiktų juos atsižvelgti bei pergalvoti suskystintų dujų terminalus, nes tai yra reali galimybė realiai veikiančiai rinkai. Ačiū. Dabar parlamentaras iš Rumunijos, ponas Jančių. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti du pagrindinius elementus. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad buvo atlikta energijos bendrijos studija dėl energijos suvartojimo Studija paskelbta buvo praeitą savaitę ir išvados štai kokios. Mums tenka trys pagrindiniai iššūkiai - saugumas, klimato kaita ir socialinė neligybė. Pirmiausia, saugumo klausimas. At, įtraukiant ir šiandien aptari, aptariamas problemas energetiniai koridoriai, jungtys ir taip toliau. Deja, Europa nekalba čia vienu balsu. Deja, mes Kalbame apie Nabuko projektą jau daugiau nei dešimt metų. Ir per tą laiką visi projekto partneriai pasirašė ir South Stream projektus, įtraukiant ir tokią šalį kaip Rumunija. Na, o Kinija tuo metu pasirašė du, dvi sutartis naftos e, tiekimo sutartį Kaspijos regione, iš Kaspijos regiono ir kitą sutartį. Ir taip pat kalbame apie suskystintas dujas ir apie tokius terminalus, kurie teikia Kinijai, Pietų Korejai dujas ir sudaro 4 procentus pasaulio BNP. Taigi mums reikalingi užtikrinti naftos ir dujų tiekimo šaltiniai Kaspijos jūros regione. Per pastarosius 20 metų 25 procentai gamybos, energijos gamybos gebėjimų buvo pakeisti gamtinių dujų gamybos gebėjimais. Ir Fukushimos situacija Japonijoje iš esmės pakeitė energetinę situaciją pasaulyje. Europos Sąjunga yra numačiusi 72 brandolinės jėgainės pastatyti. Ir pastaro, per pastarosius 20 metų tik 9 jėgainės buvo pastatytos. Bet vis tiek planas yra iš tiesų perdėm optimistiškas. Na ir kalbant apie ateitį, mes daugiausia pasikliovėme angliavandenilinę energijos gavybą ir apie tai kalbama ir e, atitinkamoje studijoje. Taigi išvados yra štai kokios. Angliavandenilių energijos naudojimas išaugo 80, iki 71, 91 procento. Taigi, kalbant apie angliavandenilius, ar turime tikrą gamtinių dujų rinką? Man atrodo, kad e, kuriant, sukurti bendrą rinką per ketverius metus dujų, e, naftos, e, angliavandenilių bendrą rinką sukurti per ketverius metus bus neįmanoma. Galbūt tik iš dalies. Na ir aš pateiksiu Rumunijos pavyzdį. Rumunija yra Europinės erdvės riboje. Ir kol kas pas mus nėra gamtinių dujų rinkos. Vis labiau ES priklauso nuo importuojamų šaltinių. Ir dėl to nėra įmanoma sukurti tikros rinkos. Na ir mes privalome suvokti, kad reikalingas energetikos komitetas sukurtas valstybių narių. Taip pat labai svarbu numatyti strateginius europinio intereso projektus ir taip pat labai svarbu surasti finansavimo šaltinius, kurie galėtų užtikrinti metinį privalomą finansavimą visiems tiems prioritetiniams projektams. Jeigu ne, tuomet ir toliau tik tai diskutuosime bendromis temomis, bet yra tokių valstybių, kurios dabar susiduria su krizėmis, su krize ir kuriuose įsivyrauja nacionalistinės nuotaikos. Ir aš norėčiau pasveikinti šią iniciatyvą surenkti šias diskusijas, nes kalba eina apie labai svarbias problemas - energetinį saugumą. Energija vis branksta ekonominėje, socialinėje terpėje ir energija yra, turėtų būti prioritetinis strateginis prioritetas ES. Ačiū. Tekintettel az idő előre haladtára szeretném jelezni. Ačiū. Jau yra pakankamai vėlu, todėl dar pasakysiu, kad žodis bus suteiktas e, dar vienam kolegai, bet tų, kuriuos matote e, tablo, o po to mūsų pranešėjas apibendrins diskusijas. Ponas Šultės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie energetinį saugumą, e, rizikos sumažinimą ir mažesnę taršą ir todėl diskutuojame apie tinklus ir jungtis. Pradėsiu nuo gamtinių dujų. Čia pirmiausia reiktų kalbėti apie taupimą. Austrijoje 90 procentų visų pereinančių per šalį dujų yra būtent tranzitinės. Ir vien e, tas tranzitas sunaudoja tiek energijos, kiek e, per metus, kiek sunaudoja Austrijos geležinkeliai. Na tai čia, kad suvoktumėte tranzito kainą. Taigi tranzito efektyvumas turi būti didinamas, tačiau apie tai yra pamirštama ir daug kur kalbama apie taupimą, ypač elektros gamyboje, tačiau transportavimas yra vienas netaupiausių sektorių gamtinių dujų grandinėje, naudojimo grandinėje. Kalbant apie elektros tinklus, Austrijai brandolinė energetika yra labai svarbi tema ne tik dėl politinio e, tikslų ar kažkokių tuščių pokalbių. Dėl kitų priežasčių Austrijoje turi būti pastatytos svarbios jungtis ir mums svarbu, kiek daug tos transportuojamos energijos bus pagaminta brandolinėse jėgainėse. Akivaizdu, kad jeigu tok brandolinės energetikos vaidmo bus mažesnis, tai visuomenė palankiau žiūrės į jungčių statybą savo kaiminystėje. Regioninis požiūris turi būti e, nepamirštas, reikia galvoti apie kiekvieną vartotoją, ar tai būtų pramonės įmonė, ar pavienis vartotojas turi gauti energijos ir turi žinoti, iš ko ji pagaminta, ar iš biomasės, biokūro, ar iš gamtinių dujų. Nes nepamirškime, kad didieji koridoriai yra taip pat labai jautri tema ir labai pažeidžiama. E, importuojant energiją daugiausia naudos gauna eksportuojančios šalis – tas jau buvo pasakyta, kad kiekviena jungtis iki šiol pastatyta yra vertės ir pinigų išvežimui iš Europos skirta. Todėl mums reikia keisti situaciją, diversifikuoti šaltinius, daugiau galvoti apie pačią Europoje pagamintą energiją. Gerai, kad buvo iškelt ta suskistintų dujų terminalų tema, kai dujas būtų, gali, būtų atgabenamas laivais į Europą iš įvairiausių šalių. Tas yra tikrai aktualu. Tačiau suvokime, kad dauguma šalių, iš kurių a, importuojama dujas, nėra demokratinės. Na gal Rusija kai kas ir laiko demokratija, tačiau realiai yra kitaip. A, Tie autoritariniai režimai nėra stabilus ir jų stabilumą mes finansuojame būtent savo pinigais, kuriuos mokame už dujas. Tikrai valgiai galime didžiuotis, e, kad tiems režimams mokame tokius milžiniškus pinigus. Tačiau a, kitas klausimas taip pat susijęs su režimo nestabilumu. Ar jie sugebės užtikrinti tinkamą tiekimą, ar e, Nabuko projektas gali būti pamirštas. Negalima atidėlioti atsakymo paieškos metų iš metų. Kol kas norimo atsakymo mes niekaip negauname. Gerai, pamastę suvoksime, kad e, daug naudos e, gali atnešti europiniai projektai ir jų susižadėjime didina tai, kad jie yra milžiniški, tačiau priminsiu, kad saugiausia energa, energija yra ta, kurios mums nereikia. Todėl energijos taupimui turi būti skiriama, skiriamas ypatingas dėmesys. Turime taupiau naudoti esamus energijos išteklius. Kitas iškeltas klausimas, kiek daug mums energetikos sektoriuje reikia Europos. Čia mes regime monopolijas ir dujų sektoriumi egzistuoja pavojus, kad ilgalaikiai susitarimai galų gale užgniauš bet kokią konkurenciją, ypač kainų sektorija. Europinėms institucijoms reiktų ypatingą dėmesį skirti būtent šiam sektoriui. Viena akivaizdu Europa buvo sukurta ant e, plieno ir anglies. Tai buvo Europos susivienimo pradžia. O dabar, kovojant su tikrai sunkia krize, energetika gali tapti naujų susivienijimo postumių ir energetikos klausimai turi būti kaip įmanoma greičiau sprendžiami. Ačiū. Köszönöm szépen. Ačiū dabar ponas Girk, EP narys. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Puikiai suvokiu, jog laiko labai mažai. Taip pat žinau, kad galėsiu pasisakyti diskusijų pabaigoje. Tiesiog trumpai sureaguosiu tai, kas buvo pasakyta. Keletas parlamentarų pasisakė apie naudojame kūro rušis ir apie brandolinę energetiką. Visiškai akivaizdu, kad visi norime sukurti bendrąją energetikos politiką, kaip čia mums sekasi, nuomonės gali įsiskirti, tačiau mes tą tikslą tikrai turime. Mes norime, kad Europos energetinė politika būtų sėkminga bet kai kurie klausimai nuolat liks nacionalinėje kompetencijoje dėl subsidiarumo. Todėl mums reiktų apsispręsti, kokie klausimai bus nu, nagrinėjami europinių lygmenių, o kas liks valstybių narių kompetencijoje. Kalbant apie bendrąją energetikos rinką, čia akivaizdi europinė kompetencija, apie tai kalba ir trečiasis energetikos paketas. Taip pat mums reikia sukurti ir energetikos infrastruktūrą, tam mums reikia ir energetikos koridorių. Ir apie jungtis daug diskutuojame, svarstome apie koridorius, tačiau kai kurie klausimai turi likti valstybių narių rankose, nes būtent jos e, žino geriausiai, ko reikia. Pavyzdžiui, atsinaujinanti energetika. Situacija valstybėse narse labai skiriasi ir ją geriausiai išmano pati valstybė. Taip pat brandolinė energetika turi likti valstybių narių kompetencijoje mes Briuselėje neturėtumėme pernelik kištis į smulkmenišką reguliavimą. Be abejo, šiuo metu apie mm, brandolinę energetiką kalbama daug dėl nelaimės Fukushimoje ir Briuselėje daugiausia reikia kalbėti apie saugą. Tas taip, tačiau kalbant apie naudojimo kūrų rūšių ateitį, nemanau, jog mums reiktų pernelik kištis į šią diskusiją. Jeigu mes norime priimti skubotus sprendimus, tai galime tą daryti, tačiau kas bus, jeigu jie bus neteisingi? Todėl čia aš e, griežtai laikyčiausi subsidiarumo principo bei džiaugiuosi, kad pirmininkaujanti e, Vengrija tą suvokia ir siūlo atitinkamus sprendimus. Bet iš kitos pusės, galvodami apie bendrąją energetikos politiką, turime suvokti, kad reikia ir europinių, ir nacionalinių sprendimų. Ačiū. Dabar ponas Overvais iš Luxemburgo. Pane pirmininkė, mėly kolegos. Pirmasis dalykas, kurį norėčiau pakomentuoti, yra tai, kad Strategijos 2020 trečiasis ramstis - efektyvus energijos vartojimas yra tai, ko mes negalime jokių būdų ignoruoti. Negalime, nėra prasminga gaminti energijos ir po to ją išvaistyti. Šalia to dar norėčiau pridurti tai, ką daugelis kolegų jau minėjo. Kalbėdami apie energetinius koridorius, pamirštame, kad jau turime tuos koridorius pirminius koridorius per Beneliukso valstybės, Vokietiją, Prancūziją, kur per sienas yra puikiai sujungti energijos tinklai. Na, o tikslas buvo labai paprastas - pasirūpinti, kad ši... energija gaminama atviroje Šiaurės jūroje būtų laisvai nevaržomai transportuojama į žemyną ir Luksemburgas jau savo sandėliavimo gebėjimus, pajėgumus smarkiai padidino tam, kad vėjo, iš vėjo generuojama energija būtų saugoma Luksemburgė, jeigu nebus vėjo jūroje. Tai būtų matyt įdomu ir kitoms stambesnėms valstybėms tą padaryti. Pa pastatyti energijos saugojimo pajėgu, pajėgumus. Danija, Anglija, Norvegija taip pat ketina prisijungti prie šio projekto. Norvegija taip pat turi galimybę irgi pastatyti sandėliavimo, sukurti sandėliavimo pajėgumus. Taigi, kitai žodžiais tariant, jau kuriame tą europinį tinklą ir dabar tas pastangas tiesiog reikia paspartinti. Dar vienas dalykas. Dažnai yra teigiama, kad turime vis mažiau priklausyti nuo tokių valstybių kaip Rusija, artimieji, artimųjų rytų valstybės, kalbant apie naftos ir dujų importą. Tačiau Nekalbame apie bendradarbiavimą su Magrebo valstybėmis Šiaurės Afrikos šalimis. Afrika ir Europa čia irgi galėtų parengti bendrų projektų. Galėtumėme pasitelkti milžiniškus dykumose esančius energijos išteklius. Nepamirškime, kad likščioliai saulės energija buvo labai ribotai naudojama. Na, o mums tikrai būtų aktualu užmėgsti artimesnius ryšius su Magrebo valstybėmis. Ačiū. Dabar pasisakys ponas Polner iš e, Vengrijos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Pastaraisiais metais regėjome, kaip Nemaža dalis valstybių narių neprisidėjo prie vieningo energetikos koridoriaus statybos, o daugiausia dėmesio skyrė regioninėms investicijoms, kaip ką tik buvo pristatyta, ir tokiu pat metu uh, pri, pagerino energetinį saugumą savo regione ir padėjo sumažinti energetinių išteklių kainas. Tai gerai, tačiau čia regime tam tikrų prieštaravimo. Prisiminkime sunkiausius krizės metus ir suvoksime, kad tos valstybės, kurios e, vis labiau apmokistino energetikos įmonės ir sumažino skaidrumą šiame sektorėje, tikrai nepadidino saugumo, nepadidino investicijų. Būtent tai buvo viena iš priežasčių, kodėlgi koridorių statyba iki šiol nėra visuomet skaidriai finansuojama ir neretai investicijų nebūdavo vien dėl to, kadangi įmonėms atrodo, jog neapsimoka investuoti į tokių tinklų statybą, nes graža būtų pernelik maža ar investicijos sugrįžtų tik per labai ilgą laiką. Todėl čia reiktų bendradarbiauti viešajame ir privačiame sektoriui ir tą daryti labai pažangiai. Mano gimtinėje e, regime kaip tam tikras kainų reguliavimas, kuris pagristas aiškiais principais, sąnaudų, efektyvumo analizė, žmonių poreigiais, gali pateikti daug atsakymų. Tačiau e, mes reagime tam tikrą įtampą tarp valstybių, kai kurios eksportuoja savo kapitalą, ir įgauna dominuojančiąją padėtį ir tokiu būdu prastume savo interesus. Gali taip nutikti, jog viena valstybė vienoje valstybėje narėje ta pati įmonė gaus daug didesnį pelną nei kitoje. Čia mes prisiname skirtingas nacionalinės reguliavimo taisyklės, todėl mums reikia skaidrios kainodaros ir skaidraus kainų reguliavimo. Ir viską turi koordinuoti Europą. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis ponui Lau. Prašom. Kalbantysis kalba neįsijungęs mikrofono. Neketinau daryti jokio apibendrinimo, bet norėčiau sureaguoti kai kurias pastabas, nes jos buvo labai savalaikės ir įdomios. Ypač europinė energetikos politika yra junginys europinių ir nacionalinių politikų. Jos turi viena kitą papildyti. O jeigu kalbame apie teisinę padėtį, tai tikriausiai reikėtų imtis žingsnių Europos lygių, bet tų žingsnių būtinybę reikia pagrysti. Taip, energetikos rinkos sukūrimas yra tikslas, bet nesavaiminis tikslas, nes turime užtikrinti energijos tiekimo saugumą tiek a, įmonėms, tiek valstybių narių lygių ir norėčiau kai ką atskirti. Priklausomybė Europos Sąjungos kontekste yra teisinio pobūdžio priklausomybė, nes tarpusavio priklausomybė Europos Sąjungoje yra garantuojama teisės aktais. O kai kalbame apie priklausomybę nuo išorės, tai čia jau prasideda terra incognita, nes mes kalbame apie skirtingas sistemas jungtis vis tik tai verta kurti ir manau, kad pavyzdžiui tarp Austrijos ir Italijos sukurta jungtis duos daug daugiau naudos abiem pusėm, skaitant beje ir vokiečių vartotojus. Šitokių jungčių uh, kūrimą kaip ir saugyklas ir brandolinės energijos saugą reglamentuoja ES taisyklės. Kodėl mums tai dabar svarbu? Valstybės, kurios nėra brandulinės valstybės ir rūpinasi galimamomis pasiekmėmis. Neturėtų savęs išskirti, nes ir tos valstybės, kuriuose yra atominės jėgainės, nemažiau rūpinasi galimos avarijos pasiekmėmis. Taigi vienas dalykas, ką galėtume daryti Europos lygių, tai imtis kovos prevencinių priemonių prieš galimas teroristinės atakas, nes pavyzdžiui, nei emis, neturime mes tokių um, saugumo tarnybų kaip Vokietija ar uh, Jungtinė karalystė. Mes turime tik Bruselį. Ir norėčiau priminti visiems, nes ir Europos parlamento nariai, ir nacionalinių parlamentų nariai pažymėjo, kad komisija turėtų imtis pasiūlymų, bet komisija tą šiuo metu ir daro. Ačiū. Dabar ponas Ratskis apibendrins mūsų diskusijas. Ponai pirmininkai, mėly kolegos, ponė valstybės sekretoriau, Norėčiau e, apibendrimą pradėti nuo asmeninio įspūdžio. Pirmą kartą lankausi Europos parlamente ir pirmą kartą suvokiau visą ES grožį. Yra daug klausimų, kuriais mes iš principo sutarėme, tačiau kitais klausimais nuomonės išsiskiria, išsiskiria pozicijos, kaip reikia ieškoti ir siekti bendrų tikslų. Pirmiausia, reikia kalbėti apie Europos vaidmenį užtikrinant energetinį saugumą. Tam tikslui reikia sukurti bendrą energetikos politiką. Toks yra tikslas. Tokiomis prielaidomis mes grindžiame e, ir turime grįsti savo darbus. Visi su tuo sutinka. Diskusijos taip pat atskleidė, kad esama infrastruktūra turi būti sujungta ir išplėsta. Tokį interesą turi visos valstybės narės. Daugiausia dėmesio buvo skirta dujotiekių jungtims. Vienas kolega pažymėjo, E, kolega iš Austrijos e, pažymėjo, jog statant jungtis per Austriją vartotojai būtų nepatenkinti, jeigu per elektros jungtis keliautų brandolinėse jėgainėse pagaminta energija. Na, tačiau mano nuomonė yra gal kiek kitokia. Dujotiekių jungtis ir jų poveikis energetiniam saugumui buvo įdomi ir daug pasisakymų iššaukiusi temą. Buvo įspėta apie tai, jog tokios jungtis gali padidinti mūsų priklausomybę nuo trečiųjų šalių. Kolega iš Luksemburgo tikrai pasidalino puikia vizija, tai kas darome Beniliukse, Vokietijoje, Prancūzijoje, būtent kad sukūrus jungtis iš karto atsiranda funkcionuojanti rinka. Tai galėtų būti e, kelias mm, į ateitį ir reiktų, kad panaši situacija vieną dieną taptų realybė ne tik šiuose šalise, bet visoje Europos Sąjungoje. Buvo daug pasakyta apie esamas problemas, apie galimus sprendimus. Tam tikrų klausimų visi sutarė. Energetinė priklausomybė lemia, kad Europos Sąjunga atsiduria nepatogioje dėrybinėje situacijoje pirkdama energiją. Mums reiktų remti patirti tam, tikras, tam tikras stipresnė dėrybinė pozicija. Na, aišku, buvo apgailestaujama, jog dažnai perkama energija iš diktatoriškų režimų, tačiau Šiaurės Afrika parodė, jog ne viena diktatūra nėra amžina. Čia tenka prabilti apie ES išorės politiką ir jos suderinamumą su mūsų energetiniais poreikiais naudojamos energijos rūšis ir atsinaujinanti energija, brandolinė energija, kitas aktualus klausimas. Visi sutarė, kad reikia atlikti pono komisaro Oettinger siūlomus atsparumo testus. Buvo pabrėžta, jog juos turi įgyvendinti nepriklausomi ekspertai. Aš manau, kad komisija tikrai e, čia užims ryštingą poziciją. Taip pat dar teks apsispręsti, kas konkrečiai sudarys tos atsparumo testus. Regiu, jog mes visi bandome galvoti bendrai ir suvokiame, jog energetikoje mes nesame konkurentai, mes esame vieni nuo kitų priklausomi. Tai tik skatina didesnį solidarumą. Bendros problemos buvo išvelgtos, Ir tai, manau, sukuria puikias prielaidas vykdyti bendrai ir solidariai energetikos politikai. Tačiau nepamirškime, kad energetiką reikia žvelgti tiek iš eilinių vartotojų, tiek iš pramonininkų pozicijų. Į jų nuomonės reikia kreipti daugiausia dėmesio, kuriant teisės aktus, rengiant nuostatas, įgyvendinant projektus. Investuotojai aišku turi žinoti, ar jų investicijos atsipirks. Vartotojai turi savo ruoštų žinoti, kiek jie gaus naštos iš, ar naudos iš tų investicijų. Ir jos visos investicijos turi būti vykdomos siekiant sukurti bendrąją rinką. Taip pat buvo kalbėta apie būtinybę sukurti suderintas techninės normas. Tam tikslui reiktų kažkokios bendros leidimų procedūros, bendrų techninių specifikacijų, statant e, energetinius koridorius. Tačiau aišku, čia lemiamą žodį vis tiek turėtų tarti nacionaliniai reguliuotojai. Taigi diskusijos buvo labai vaisingos, nebejoju, kad jos padeda mums geriau suprasti vienas kito situaciją, padeda ieškoti bendro sprendimo. Ir aš raginu jūs visus, kaip kad ragino ir EP nariai iš Vokietijos, grįžus į gimtinę aktyviau kalbėti apie energetinę politiką, apie jos europinį aspektą, apie tai, ką čia gali nuveikti būtent Europa. Maničiau, Vengrijos parlamento nariai tikrai nuo šiol savo darbose vadovausis šiais paraginimais. Pirmininkas, ačiū visiems pasisakiusiesiems už vertingas mintis o dabar pirmininkavimą gražino ponui Roil. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mit Blick auf die Uhr. Ponios ir ponai, mėly kolegos. Žvelgiu laikrodį ir matau, kad labai smarkiai atsiliekame nuo darbo tvarkės. Norėčiau pasiūlyti perėti prie antrosios diskusijų dalies be kavos pertraukos, nes priešingą atveju turėsime problemų su laiku. Jeigu niekas neprieštarauja, iš karto periname prie kitų diskusijų. Galioja tos pačios taisyklės kaip ir pirmose diskusijose. Tai yra, kiekvienas kalbėtojas gauna tris minutės. Bandysime pakviesti ir Europos parlamento, ir nacionalinių par parlamentų narius. Kol kas niekas nepasisakė. Uh, nepaprašė žodžio, bet jau matau norinčiųjų pasisakyti. Ar ponė Hercog yra atvykusi? Taip, puiku. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja, pradėkime diskusijas. niekas neprieštarauja. Siūlau pradėti nuo ponios Hercog, kur yra pranešėja. Tai prašau, ponio žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, nors esu vengrė, nusprendžiau kalbėti angliškai, nes norėčiau parodyti, kad Europos parlamente mes nesame nacionalinė institucija, esame politinė institucija, priklausau socialistų frakcijai ir dirbu energetikos srityje nemažai. Norėčiau atsiprašyti, kad lygiai pusė šešių turėsiu išvykti, nes vyksta dėrybos dėl brandolinių atliekų direktyvos, aš esu šešėlinė pranešėja, vyksta diskusijos, taigi negalėsiu su jumis pabūti ilgiau, turėsiu išeiti pusę šešių, bet pasistengsiu kiek įmandama geriau sudalyvauti diskusijose, bet supraskite mane, mane labai man svarbi yra svarbi ta, svarbus tas įsipareigojimas. Taigi, pirmiausia, kalba, kalbėdami apie energetikos politiką, mes manome, kad daugiausia kalbame apie energijos išteklius, tranzito taisyklės, energetinės technologijas ir taip toliau. Bet labai dažnai mes mastome apie energetikos politiką kaip po tokią, kokią jūs aptarėte ankstesnėse diskusijose. Tačiau, kalbant apie energetikos politiką, turime nepamiršti ir antrosios politikos dalies, kai energija pasiekia vartotoją. Aš manau, kad tai lygiai taip pat svarbu kaip ir pir pirmasis elementas. Ir šioje srityje taip pat irgi dar reikia nuveikti daug darbų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kai pradėjau darbą Europos parlamente prieš septynerius metus, uh, daug kas nustebo, kad yra moteris besidominti energetikos klausimais ir man buvo pasakyta, kad vyrai daugiau domisi energetika, o ne moterys. Bet aš visuomet su komisaro Pibalksu kovojau, nes aš manau, kad energetika turi žmogišką ir netgi moterišką įveidą, nes tai yra svarbus socialinis klausimas, visuomeninis klausimas ir energetikos sektorius yra labai novatoriškas. Ne chemijos pramonė, ne, ne, kitas, ne kiti sektoriai, o paprasti namų ūkiai. Namų ūkiuose 30 procentų pajamų suryja energijos, energiją. Ir tai yra dar aktualesnis klausimas dabar esant kriziai. Energetinių, energijos sąskaitų, elektros sąskaitų uh, sąskaitos dar labiau ir išaug, išaugia mūsų namų ūkiuose. Taigi čia dar tikrai reikia daug ką nuveikti. Energetiniais terminais kalbant, tai yra 20 procentų energijos sutaupimo, apie ką mes kalbame, tačiau 20 procentų sutaupomos energijos būtent ir eina tą linkme. Dabar bandant įvertinti dvi svarbiausias taupimo sritis. 20 procentų energijos būtų galima sutaupyti, 40 procentų iš tų 20 procentų galima sutaupyti naudojantis skaitmenėmis pažangiomis sistemomis, kai duomenys kur kas geriau judėtų duomenys būtų geriau apdorojami, suprantami, tuomet 40 procentų būtų efektyvesnis e, taupimas. Kitas 40 procentų būtų sutaupoma būsto sektorija. Būsto sektorija tiek kalba eina apie kondicionavimą, tiek apie šildymą, tiek apie patį pastatą. Ir tai yra dvi, trys sritys, kur daugiausia galėtumėme nuveikti kaip ES. Taip pat mes direktyvų būdu galėtumėme priimti sprendimus ir numatyti tam tikrus kriterijus. Tuomet būtų lengviau taupyti, nepamirštant, kad 20 procentų reikia sutaupyti iki 20 metų. Tačiau tie skaičiai nieko nereikš, jeigu niekas jų neįgyvendins. Ir abiejose šiose srityse įgyvendinimas tenka smulkioms vidutinėms įmonėms šiam ūkio sektoriui. Tada kyla labai didelis klausimas. Ar mažų vidutinių įmonių sektorius, sektorius pajėgs tą padaryti. Yra valstybių narių, kur įgūdžių turime geresnių, tačiau yra šalių, ypatingai iš naujųjų valstybių narių, kaip po e, Vengrijos, kur smulkių vidutinių įmonių sektoriui trūksta priemonių. Tai yra mažai anglies suvartojančios e, technologijos nesuvokiamumas, nepakankamas įsisavinimas. E, taigi reikia pažiūrėti, kaip būtų galima efektyviau energiją vartoti rinkoje. Šiandien irgi buvo pasakyta ir tai mes dažnai teigiame, kad ta energija, kurios nevartojame, yra pati pigiausia, bet ar tai yra tiesa, kad tai yra pigiausia energija, bandant paskaičiuoti reikalingas investicijas, kai tos investicijos yra atliekamos, jos tikrai nėra pigiausios bent jau per pirmąjį dešimtmetį. Ir tai yra viena didžiausių kliūčių siekiant efektyvaus energijos vartojimo tikslų. Kaip smulkioms vidinėms įmonėms galime pasakyti, kaip galime pasakyti namų ūkiams Europoje, dabar investuokime daugiau pinigų, po dešimties metų turėsime investicinę gražą. Ir ar turėsime pakankamai finansinių priemonių tam, kad tas procesas įvyktų? Vėlgi yra valstybių narių, kur galima tą padaryti, bet yra kitų, uh, kur tokios savokos tikrai nėra pakankamai aiškios. Na ir tokie renginiai kaip šis Europos parlamente, pakviečiant nacionalinius parlamentus, yra tikrai susijęs ne vien tik tai su galimybe pasikalbėti, bet ir keistis nuomonėmis vėliau. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas vaidins svarbų vaidmenį tam, kad būtų žengiama šią linkmę. Kalbant apie kitus potencialius sutaupimo e, šaltinius, pažangės technologijas. Čia mes susidurėme su kitomis problemomis, nes kalbant apie pažangės technologijas atsiranda konfliktas tarp tradicinio energijos sektoriaus, tai yra pati lėčiausia pramonė, inovacijų kreivė yra pati lėčiausia, lyginant su informacinių technologijų sektoriumi, kur yra greičiausiai judantis e, ūkis, mobilusis telefonas tai jau būtų šeštos kartos telefonas. O ta, tie tinklai, elektros energijos tinklai buvo įkurti jūsų namuose prieš 20 metų, taigi yra didžiulis atotrukis tarp tų dviejų ūkio šakų, yra pobūdis kitoks ir teisės aktai kitokie ir reikia tuos dalykus suderinti. Pateiksiu vieną pavyzdį. Ateityje tai sukels nemažai problemų, jeigu bus pažangios sistemos ir visa energetinė informacija bus gaunama mobiliuoju telefonu, reiškia visi duomenys bus surenkami per centrinę sistemą. Tuomet apie kokią, kokią reiks įdėkti duomenų apsaugos sistemą tam, kad nebūtų piknaudžiaujama tais duomenimis. Kaip visi energijos vartotojai galės pasikliauti tais duomenimis. Taigi duomenų apsauga kuri kol kas aktuali tik informacinių technologijų sektoriuje, taps aktuali ir energetikos sektoriuje. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad energetinis priklausomumas nėra susijęs vien tik tai su ištekliais, tą dažnai teigiame. Priklausomumas yra susijęs ir su finansiniais ištekliais, kurie yra skiriami sektoriui. Aiškiai Europoje matome, kad tai yra didžiulis atotrūkis energetikos sektorija, ne vien tik tai kalbant apie pažangesias sistemas, energijos taupimą, reiks tūkstančio milijardų eurų investicijų. Taip pat matome, kad e, nors su antruoju, trečiuoju energetikos paketu ar kokiais tai kitais teisės aktais, 20 procentų sutaupimas iki 20, 95 procentų sumažinimas ir perimas prie sinaujinančio energijos šaltinių, nesvarbu, kokiu tikslu užsibrėšime, vis tiek investicijos nebus gautos pakankamai šiame sektoriuje. Ir kol nebus investicijų, negalėsime iš esmės nieko pakeisti, nes e, ne dėl teisės aktų, ne, ne dėl dokumentų pasieksime rezultatų, tik tai įgyvendinami projektai duos rezultatų. Ir aš manau, kad tai yra svarbiausias tikslas Europos politikams, kartu su nacionaliniais politikais pereiti prie darbų, nuo žodžių prie darbų, prie konkrečių rezultatų, nes tik tuo met tą pajaus mūsų šeimos namų ūkiai e, visoje Europoje. Aš manau, kad taip pat galiausiai labai svarbu pasakyti, kad ES neturi energetinės kompetencijos. Energetika nėra Europos bendrijų politika pagal Lisabono sutartį. Dėl to sudėtinga, nes mes galime pasinaudoti tik tai kitomis bendrijos politikos rytimis per aplinkosaugos politiką, per vidaus rinkos taisyklės, per konkurencijos politiką ir taip toliau. Taigi čia lik bandymas tą vandenį įpilti į butelį. Valstybių narių atsakomybė, joms pagal suveren, suverenitetą tenka sprendimų prieimimo galios ir sutarčių įgyvendinimas. Tai yra, tai yra būtina, nes Europa nepasieks tikslų, nesvarbu kokie jie bus gražūs ir daug žadantys, kol nacionaliniai parlamentai nesims pastangų tam, kad tai įvyktų. Taigi aš labai esu dėkinga, kad atvykote, tikiuosi jums patiks viešnagė Briuselėje ir siekime saugesnės, geresnės Europos. Eur, energijos, Europos energijos e, namų ūkiams, ne vien tik tai stambioms e, pramonės įmonėms. Ačiū. Ačiū. Dabar žodai, žodis ponui Ištvanjožo iš Vengrijos parlamento. Ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti. Dėkuoju, kad galiu pasisakyti tokią svarbę strateginę temą. Tikrai tenka tik apgailę stauti, kad energetika nėra tiesiogiai bendrijos kompetencijoje ir, kaip teisingai buvo pažymėta, tai nesupaprastina mūsų darbo. Tačiau, kalbant apie energetiką, dauguma suturė, jog daugiau Europos atneštų daugiau naudos. Pagalvokime apie dujų rinką. Šiuo metu mes negauname čia tiek naudos, kiek galėtų duoti bendra dujų rinka, apimanti visą Europą. Tačiau, kalbant apie regioninę, mm, regioninį lygmenį, aš noriu Edit paprieštarauti. 12 e, naujų valstybių narių, e, kalbant apie taupimą, e, nes švaisto energetiką, energiją ir atsilieka taupimo srityje 2,5 karto nuo vadinamųjų senųjų valstybių narių. Ir tikrai milžiniškas skaičius, milžiniškas ne tik naujosiams valstybėms narėms, bet ir visai Europos Sąjungai. Bet kokiu atveju mes tikimės bendrijos pagalbos mažinant šiuos skirtumus. Kita tema Labai džiaugiuosi, kad ponas Buzekas apie ją prabilo, būtent bendrijos teikiamas finansavimas moksliniams tyrimams. Yra daug įvairiausių sryčių, kalbu ne tik apie brandolinę sintezę, bet ir apie geoterminę energiją bei visišką šios rušies energijos potencialo išnaudojimą. Dėl geografinių priežasčių geoterminė energija Vengrijai galėtų atnešti daug naudos, tačiau mes neturime nei technologijų, nei e, finansų tas technologijas sukurti. Todėl ES pagalba galėtų stipriai pakeisti situaciją mano gimtinėje. Norėčiau sureaguoti į kolegos iš Rumunijos pasisakymą. iš ties projektų daug, konkurencija stipri ir viskas užtrunka net iki 12, iki 12 metų. Reikia labai ateičiai sekti, ką daro mūsų konkurentai, kitaip mes pralaimėsime konkurencinėje kovoje, kurioje mes iki šiol neblizgame. Dar prisiminsiu pono Buzeko žodžius bei jo mintis apie euro, obligaci euro obligacijas. Jeigu ES apsispręstų leisti euro obligacijas, tai reikštų, kad ES turėtų daugiau finansinių galimybių finansuoti energetikos projektus ir tos galimybės būtų daug didesnės nei dabar turimos atskirų valstybių narių ar įmonių. Taigi, apibendrinant, tvirtai tikiu pažangios energetikos e, tinklų ateitimi, daug iškelių Vengrijos profesorių šiai temai skiria daug dėmesio, jau yra bandomųjų projektų, kurie duoda rezultatų. Šis klausimas yra svarbus, būtina jį atsakyti. Reikia suvokti, kad į daugelį iššūkių atsakysime tik bendrai, veikdami kaip ES ir tokie atsakymai turi būti įtraukti į ES biudžetą. Ačiū. Dabar žodis ponui Ivan Stanislav. Iš Lenkijos senato. Dziękuję, dziękuję uprzejmie. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš perinant prie pažangių sistemų, norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, kuri energetika ir energija yra pigiausia, ne, ar nepanaudota yra pigiausia. Uh, Na, čia galėčiau pateikti tam tikrų pavyzdžių. Tikrai nereikia galvoti, jog e, nuostoliai gali būti tik e, dėl daug lėšų reikalaujančio projekto. Na, aš pirmiausia norėčiau kalbėti apie tinkamą pastatų izoliavimą, kad e, neprarastų pastatai šilumos. Po Sovietų Sąjungos žlugimo buvo renovuojami pastatai Lenkijoje ir tinkamos sistemos leido 3-4 kartus sumažinti pastatų energijos sąnaudas. Aišku, pastatų izoliavimas labai e, svarbi tema, ypač aktuali atskiriems regionams. Čia mes regime mm, didelius regioninius skirtumus ir pastatų izolacija turi susilaukti pakankamai dėmesio. Tokioje e, šalyje, kur, kaip Lenkija, kur žiemas pakankamai šaltos, e, e, paprastai šildymui yra sunaudojama daugiau energijos nei elektros energijos gamybai. Per ateinančius 20 metų šildymo, šildymui e, išnaudojama energija sumažės iki 40 procentų. Ta leis pasiekti pažangiosios sistemos ir įvairiausios naujovės. Taigi, e, tai, kas jau buvo padaryta, e, leidžia pasidžiaugti, kad šildymo poreikis e, yra sumažėjęs pramonėje jau 40 procentų. Dar keletą žodžių noriu tarti apie pažangiusius tinklus, taip pat šildymo ir e, elektros gamybos susijimo jėgainės yra aktuali tema, dėja ES apie tai per, pernelyg mažai kalbama, nedidelės jėgainės gali čia suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Lenkijoje kiekvienas miestelis, 20-30 e, tūkstančių gyventojų turintis, e, yra e, savo, jame esančio tinklo operatorius ir rūpinasi elektros tiekimu ir šildymo tiekimu. Ir reikia suvokti, kad gaminant elektros energiją turime kartu gaminti ir energija panaudojama šildymui, tai leis pasiekti sinergijos efektą, sutaupyti ir sumažins e, šilumos perdavimo nuostolius. Kadangi man skirtas laikas baigėsi, norėčiau padėkoti už pasisakymą. Um, thank you very much and colleagues. I... Ačiū. Pirmininkė, Gerbiami kolegos, labai atsiprašau, kad negalėjau visą popietę dalyvauti diskusijoje dėl diskusijų ir balsavimo, kuris vyksta kitose forumuose. Bet diskusija energetikos klausimais yra labai svarbus dalykas, nes esu rengusi parlamente pranešimą ir dujų sektoriuje dabar parlamentas labai daug dirba. O šis konkreti diskusija tikriausiai yra vienas iš tokių pažangių būdų, kaip derinti paklausą ir pasiūlą. Bet nepamirškite, kad apskritai energijos saugumas, įvairovė bei konkurencija visą tai vienai par kitai prisideda prie energijos saugumo didinimo nors kita vertus tai yra pirmailės svarbos problemos. Todėl kyla klausimai, kaip sukaupti ilgalaikiam finansavimui reikalingas lėšas, iš kur gauti finansų, kurie yra absoliučiai būtini, norint užtikrinti energijos tiekimo saugumą. Europai dabar daug sunkiau rasti finansavimą tų projektų, kurie yra būtini įgyvendinimui. Taigi, ką daryti, kad mūsų tikslai galėtų būti praktiškai gyvendinami realiame gyvenime. Dar vienas dalykas, kad jeigu norime tokių ilgalaikių investicijų, reikalinga skatinti investuotojų suinteresumą tokiais projektais kai analizuojame energetikos sektorių, reikia iš karto galvoti ne tik apie projektus, kurie yra būtini, bet taip pat ir kaip bus finansuojamas tokių būtinų projektų įgyvendinimas. Gali būti tiesiog nuo mūsų nepriklausančių problemų, pavyzdžiui, dėl išorėje esančių teisinių sistemų kliučių. Investuotojai negali investuoti į mūsų projektus. Buvau susitikusi su investuotojais ir vienas iš susirūpinimų, kurį jie yra išsakę, tai taisyklių nepastovumas. O taisyklių pastovumas yra labai svarbus dalykas, priimant sprendimą dėl investicijų. Todėl manau, kad turėtume bendrai dirbti, yra skirtingos šalis, kurių poreikiai skirtingi, bet visi turime kartu sukurti kaip galima stabilesnį darbo pagrindą. Visas pasaulis, aišku, nestabilus, labai daug kas keičiasi, bet investicijoms reikalingas stabilumas. Ir tik tada viešojo ar privataus sektoriaus investicijos atkeliaus ir mes galėsime pasiekti savo tikslų, o tai yra užtikrinti energijos šaltinių diversifikavimą ir energijos tiekimo saugumą visoje Europoje. Ačiū toliau, daktarė Vaitmanam iš Austrijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pakomentuoti pono Ivan e, pasisakymą dėl šildymo ir pastatų izolacijos. Tikrai čia galima nepaprastai daug sustaupyti, negi iki 70 procentų, o mm, renovuojant pastatus būtų sukurta daug darbo vietų. Aišku, čia būtina, kad Europiniai teisės aktai šioje srityje būtų perkelti į nacionalinėje teisė, Austrija čia stipriai dirba. Ir kalbant apie dujas, naftą, uraną, e, tai yra baigtiniai energijos šaltiniai. Po 70-80 metų šių energetinių išteklių nebeliks. Tai yra faktas. Taigi klausimas, ar mums reikia investuoti į šias, e, šios šaltinius tiek daug pinigų. Na, kai kurie tyrimai liudyja, jog e, dujų naudojimas sumažės, kadangi sumažės jų naudojimas tiek namų ūkiuose, tiek pramonėje. Ir štai komisijos e, dokumente pažymime, jeigu mes norime pasiekti užsibrieštų tikslų klimato kaitos e, e, tikslų, tai 14,1 milijardo eurų būtų sutaupyta, kurie kitu atveju būtų, mm, už kuriuos kitu atveju būtų įsigyta naftos ir dujų. Tikrai negerai, kad e, mūsų pinigai iškeliauja į užsienį ir prarandame mes investicijas ir tuo pačiu darbo vietas. E, pirkdami iškastinius e, šaltinius mes naikiname savo augimą, naikiname savo investicijas ir darbo vietas, kurios būtų sukurtos Europoje. Tai yra labai rimtų ekonomistų įrodymai. Tikrai reikia galvoti apie naujų, naujas technologijas, e, tačiau pavyzdžiui, brandolinė energetika turi būti saugi. E, Fukushimoje e, pasakysiu, radioaktyvių išlakų buvo 5,5 karto daugiau negu Černobilėje ir tik tai mums pasisekė, kabutėse, kad vėjas putė reikiamą kryptimį ir aplinkui nebuvo didelių miestų. Todėl mums reikia galvoti apie labai e, pragmatišką Europos planą dėl pasitraukimo iš brandolinės energetikos. Jeigu mes norim po, po 30-40 metų atsisakyti energi brandolinės energetikos, reiktų kas um, tris, e, kad, po 3-5 jėgainės uždaryti ir tai visiškai įmanoma, nes brandolinė energetika pasaulyje nėra tokia svarbi. Na, jeigu e, norime pasit traukti iš brandolinės energetikos, tai reikia galvoti apie alternatyvių išteklių finansavimą ir reikia didelių investicijų, kurių kol kas dėra, dėja nėra ir atomas, manau, turėtų taip pat persiorientuoti. Austrija e, elektros sektoriuje nėra konkurencijos, perkama daug elektros energijos iš užsienio ir čia mm, regime daug monopolinių situacijų, reiktų, kad komisija galų gale įsikištų. Ir pernelik dažnai tenka subsidijuoti e, gyventojus perkančius e, elektros energiją. Ir jeigu atsirastų reali konkurencija, tai taip pat sumažintų ir spaudimo biudžetui. Paskutinė tema - naudojamos energijos rūšės. Buvo nuolat pabrėžta, kad tai yra valstybių narių reikalas. Tačiau pasakysiu, kad spenduliai e, nesustoja ties sienomis ir e, brandu, jūs galite galvoti apie tokį energijos mišinį, kokio tik norite, tačiau tik ne apie tokį, kuris e, gali sukelti radioaktyvę spinduliuotę. Ačiū E, noriu priminti, kad e, šiuo metu diskutuojame apie pažangiosius tinklus ir būtent apie šį klausimą, o ne apie plačius politinius klausimus, kurie taip pat yra, aišku, labai aktualūs. Dabar žodis ponui Janku iš Rumunijos. Mulțumesc foarte mult. Ačiū. Mano nuomonė, ši tema yra labai svarbi ir aš norėčiau pabrėžti keletą aspektų, kurie dar nebuvo paminėti. Norėčiau kalbėti apie tai, kad pažangi energetika turi būti susijusi su energijos tinklo analize. Tam, kad energijos tinklai išgyventų reikalingos investicijos į naujasias technologijas. Ir čia susidurėme su dviem iššūkiais. Pirmiausia, energijos suvartojimas auga pagal tarptautinės energetikos agentūros vertinimu, vertinimu elektros energijos suvartojimas dvigubai išauks 18, nuo 18 milijardų teravatų iki 40 milijardų teravatvalandžių. Taigi Europa augant energijos suvartojimui turi tą suvartojimą papildyti naujais energijos šaltiniais. Nuo Briuselio iki Pekino turi būti numatytas e, saulės energijos e, gaminimo, numatyti pajėgumai. Ir labai svarbu, kad vartotojas galėtų pats realiai e, reguliuoti ir kontroliuoti savo suvartojimą. Na ir pirmas dalykas yra žmogiškiai ištekliai. ES yra susidūrę su labai svarbia problema, būtent visuomenės senėjimu, Kitas dalykas, jaunoji karta nėra linkusi rinktis techninių mokslų. Ir aš manau, kad visos valstybės narės yra dabar susidūrusios su ta problema, kad trūksta ekspertų energetikos srityje. Taigi tai yra labai specifinė sritis, kuri yra, turi būti plėtojama norint kurti pažangės technologijas. Taip pat technologijų gamyboje 25 procentus pajėgumų kasme, kasme turime surasti. Turime transporto tinklus plėtoti ir numatyti automatinę, automatizuotą sistemą. Taip pat e, dar vienas problematiškas, dar viena problematiškas rytis yra finansavimas. Kalbant apie terminės energijos tiekimą, šis rytis per pastarosius 20 metų apskritai buvo užmiršta valstybėse narėse, ypatingai vidurio e, pietryčių Europoje. Ir pirmiausia, mes ir praradome terminės energijos vidaus rinką. Dėl to privalome surasti tas jungtis, nes dabar kainos yra per dėm smarkiai išaugusios. Visa tai yra susiję specialistų vertinimu su tam tikrais pastebėjimais, aš minėjau ir atitinkamą studiją, taip pat specialistai vertina ir energijos efektyv, vartojimo efektyvumą. Energetinis efektyvumas turi būti pagrindinis investuotojų prioritetas pasauliniu mastu. Ir tokioje valstybėje kaip Rumunija vartojimo mažinimas yra labai svarbu. Rumunija 40 procentų elektros energijos suvartoja pastatuose ir energijos, elektros energijos naudojimas sudaro 70 procentų E, visų namų ūkio išlaidų, ypatingai žiemos sezonu. Taigi labai svarbu Europos mastu numatyti finansinius mechanizmus tam, kad būtų galima perkelti tas pažangės technologijas. Aš kalbu apie energijos gamybą ir tiekimą pietų, rytų, vakarų Europos regionuose. turime laikytis vieningos vizijos, turime bendrauti tarpusavyje valstybės narės, nes būtent valstybės narės turi užtikrinti tvarų energijos sektoriaus vystimasi. Taip pat mums reikalinga pasikonsultuoti su visų valstybių narių parlamentais prieš rengiant tokias bendras europinės strategijas ir galiausiai reikalingi finansiniai technologijų perdavimo mechanizmai, kurie turi, turi būti aptariami tarp valstybių narių ir taip pat reikia nepamiršti CO2 emisijų rinkos. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Barakauskui iš Lietuvos. Prašom. Thank you very much, Chairman. E, gerbiami kolegos, mane paskatino pasisakyti pono Vidmano pasisakymas iš Austrijos. Ir e, aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad labai svarbu yra, kai yra kalbama apie atominių elektrinių saugumą, yra svarbu ne tik atominių elektrinių statybos eksploatavimo klausimas pačioje Europos Sąjungoje, bet taip pat klausimai, kai tos atominės elektrinės yra statomos šalia Europos Sąjungos sienų. Nes tas atvejas, kada šalia Lietuvos Rusija ir Baltarusija 20 km atstumu nuo Lietuvos, o to pačiu ir Europos Sąjungos sienų stato dvi elektrinės. Ir pavyzdys, kuris atsitiko Fukushimoje mums šiandien leidžia daryti prielaidą, kad visgi atominė energetika nėra tokia saugi, kaip pasaulyje buvo kalbama 20 metų. Ir tuo atveju, jeigu čia įvyktų technologiniai nesklandumai arba avarijos per dvi didžiausias Lietuvos upes, užterštumas pasklistų Baltijos jūroje, o Baltijos jūra kas tai? Tai ir Švedija, ir Suomija, ir Vokietija, ir galų gale Danija, ir visos ES valstybės. Taip kad aš norėčiau, turėdamas galimybę, visiems pasakyti apie tai, kad Europos komisija, ES kitos tarnybos turėtų būti labai aktyvios, kad padėtų ir nepaliktų vienos Lietuvos situacijoje, kuri šiandien dienai yra, ir padėtų įspręsti atominio saugumo klausimus, ir nuimtų grėsmę, kuri gali atsitikti visai ES, kadangi nei technologijos, nei statybos kokybė tikrai šitose dviejose valstybėse nėra tokia gera kaip viduje ES. Ačiū. Viskas. Ačiū Dabar žodis ponui Odį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau pakalbėti apie infrastruktūrą ir kalbėti apie energijos tiekimą. Europos Sąjunga yra žemynas ir mes konkuruojame su kitais žemynais. Tačiau skirtumas yra tas, kad yra konkuruojama tarp tautų, o mes esame tautų sąjunga ir konkuruojame su Kinija, Brazilija, Indija, Rusija, JAV. Tai yra valstybės tautos, o mes esame tautų sąjunga ir turime kalbėti vienu europiniu balsu. Na ir kalbant apie e- energijos infrastruktūras, kurios yra susijusios su konkurencingumu mūsų žemynė, aš čia norėčiau pasiūlyti keletą minčių kokia galėtų būti infrastruktūrų ateitis. Kai liberalizavome energetikos rinką, puikiai žinojome, kokie buvo tinklai ir kas buvo jų savininkai. Ir kalbant apie reikalingas investicijas į energetikos infrastruktūrą, aš viename susitikime iškėliau tą klausimą, ten buvo Gaz de France, kitų dujų įmonių savininkų. Aš paklausiau, kas yra tų tinklų savininkai. Ir niekas negali šiandien pasakyti, kas, kam priklauso tie tinklai. Ir jeigu rytoj tokios įmonės kaip Gazpromas pradės supirkti energetikos tinklus, kas jiems galės e, sutrukdyti. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šią temą, į šį klausimą, kadangi mes piliečių atstovai, Europos piliečių atstovai esame ir turime pasirūpinti tinklų kokybę, tinklų saugumu, jų jungtimis tarp valstybių narių, taip pat nepriklausomumu, politiniu nuosa, tinklų nuosavybės nepriklausomumu. Ir tai būtų tam, tam tikras nuraminimas mūsų piliečiams. Ir aš norėčiau paklausti, ar neteiks, neteis toks momentas, kuomet dėrėsime su operatoriais ir europiniai tinklai atiteks nacionaliniams operatoriams ir, aišku, kalbant apie investicijas, kainų nustatymo institucijos turės priimti atitinkamus sprendimus ir reiks užtikrinti solidarumą, tačiau turėsime žemynę bent jau e, tam tikrą patikinimą, kad e, kiekvienas ES pilie, pilietis gaus energijos, nesvarbu, kuris būtų ES teritorijoje, kad e, bus užtikrinama geriausiai įmanoma kaina, atsižvelgiant į solidarumą ir ekonominį efektyvumą, tam, kad e, būtų užtikrintas e, atitinkamas tiekimas ir, aišku, patys operatoriai jau užsiims energijos perdavimu ir paskirstimu. Taigi, tokios būtų mano idėjos. Ačiū. Ačiū. Dabar paskutinis kolega iš nacionalinio parlamento pasakys ponas Held. Ačiū ponė pirmininkė, mūsų diskusijose daugiausia dėmesio skiriame dviems temoms - energetinis saugumas, energijos tiekimas. Čia, aišku, mes norime užtikrinto energetinio saugumo, saugaus tiekimo bei brandolinės energetikos klausimo sprendimo. Jo tikrai teks paieškoti dar. E, kitas klausimas, kurį norėčiau paliesti, tai moksliniai tyrimai ir naujų technologijų paieška. Šiandien mm, išgirdome, kad izoliuojant pastatus galima sutaupyti daug energijos. Todėl mokslinių tyrimų tikslas taip pat e, turėtų būti koncentruotas į energijos taupimą. Pažymėsiu, kad jeigu mes visiškai išjungtumėme elektros prietaisus, o nepaliktumėme jų būdėjimo režime, sutaupytume daugybė energijos Austrijoje e, nereiktų vienos iš hidroelektrinių ant Dunojaus, jeigu žmonės išjungtų prietaisus, kai jais nesinaudoja. Todėl mokslininkai turėtų ypatingą dėmesį skirti energijos taupimui, kad ateityje energija būtų naudojama tikrai taupiai. Herzlichen Dank und Ačiū. Ir uh, mūsų pranešėja ponė Hercog apibendrins vykusias diskusijas. Ačiū, gerbėmėjai kolegos. Dar kartą <clears throat> turiu pateikti keletą apibendrinimų, bet labai trumpai, nes turiu bėgti į dėrybas. Paskutinis kalbėtojas sakė, kad mokslo tyrimai ir technologijų plėtra turi didžiulį potencialą. Iš tiesų taip, todėl mes ir rengiame Europoje ketvirtąjį technologijų plėtros planą. Bet yra dar vienas dalykas. Set planas buvo priimtas prieš labai daug metų. Tai yra investicijos į mažai taršias technologijas. Ponas Buzikas tai atsimena. Set plano paskaičiuotos investicijos sudarė 10 milijardų eurų. Europos parlamento nuomonė ES biudžetas turėjo skirti 4 milijardus. O kaip dabar? Tas pats projektas, tačiau jo kaina pakilo iki 80 milijardų. Ir projekto tiesiog nutraukti negalime, nes per daug investuota, todėl turime set planą baigti. Ir šioje sąsoje noriu paminėti du dalykus. Mūsų bendras tikslas - pašalinti egzistuojančias reguliavimo srityje kliūtis. Jos egzistuoja nacionaliniu ir europiniu lygiu. Bet reikia paminėti ir dar vieną, tai yra vietos lygį. Todėl, kad leidimų suteikimas, o tai neišvengiamai siejasi su investicijų projektais, tampa pakankamai dažnai rimta kliūtimi. Buvo minėti euro obligacijos bei finansinių sandorių apmokestinimas. Taip, tai yra labai svarbus dalykas. Euro obligacijų išleidimas galėtų tapti galimų finansavimo šaltinių, papildomų šaltinių, nes vienai par kitaip finansavimas yra ribotas. Ir ES e, biudžetas ribotas, ir, ir valstybės narės negali per daug skirti lėšų. Ir aš žinau, kad kai kurie labai kritiškai žiūri į euroobligacijas, bet manau, kad tai įmanoma. Todėl noriu paklausti, ar jūsų finansų ministrų prioritetinių tikslų sąraše yra energijos taupimas ir uh, energijos diversifikavimas. Ar tikrai yra? Šiandieną, kai mes kalbame apie pažangės technologijas, prisimenu diskusijas parlamente apie pažangius energijos suvartojimo matuoklius. Mes negalime kalbėti apie energijos taupimą, jeigu nežinome, kiek jos suvartojama. Ir tikrai bet kuriame, net pačiame neturtingiausime namų ūkėje turi būti tokie pažangus energijos matuokliai, tai yra skaitmeninėmis technologijomis pagristi matuokliai ir jie turi būti matomoje vietoje, kad namų ūkio dalyviai žinotų, kiek yra suvartojama. Dabar kiek mes išleidžiame? Po eurą kas valandą bet tikriausiai per artimiausius dešimtmečius reikia siekti, kad tos išlaidos mažėtų, o to galima pasiekti įdėgus pažangius suvartojimo matuoklius. Yra dar vienas dalykas. Čia ne pirma diskusija energetikos tema, jų būna ir daugiau, bet labai svarbu išsiaiškinti štai ką. Ar gali europinis, europiniai reguliuojantį instituciją dirbti, susitikti su nacionaliniais reguliuotojais ir sudaryti bendrą pagrindą. Ačiū. Ačiū. Dabar žodį norėčiau suteikti ponui Kuvač ir pirmininkant valstybė užbaigs mūsų diskusijas šio klausimo. Ačiū, ačiū ponė Roiliu. Someone hasn't switched off. Yeah. Most jó. It's me, huh? No, your, your neighbor. Kérd el a másikat, kérd el a rogánét. Yeah, this works. So, so engedjék meg, hogy a búcsú felszólalát. Taigi, norėčiau pirmininkaujančios valstybės vardu ir pirmininkaujančios valstybės kalba padėkoti už suteiktą galimybę dalyvauti šiandienos diskusijose. Norėčiau pažymėti, kad tiek politinėje srityje, tiek tarp ekspertų vyko daug panašaus pobūdžio diskusijų, jos tikrai nesibaigs su mūsų pirmininkavimu. Be jokių abejonių aš čia iškeltas mintis perduosiu atsakingiems ministrams. Tai užtikrins diskusijų tasą. Norėčiau sureaguoti į vieną klausimą. Buvo kalbama, ar tikrai būtina vykdyti planuojamą infrastruktūros plėtrą. Pirmininkaujantį valstybę yra įsitikinusi, kad būtina plėtoti infrastruktūrą. Priklausomybė mm, ES nuo iš energijos šaltinių importo yra milžiniška. Akivaizdu, kad energetiniai ištekliai turi būti geriau mm, pergabinami ES viduje. Tai tiek pat svarbu, kiek ir energijos taupimas ir energijos gamybą. Manytumėme, kad europinės infrastruktūros plėtrai reikia europinių lėšų, tas aiškėja iš programų. Ties kuriomis iki šiol bu, dirbo tik privatus sektorius, tačiau akivaizdu, kad e, privataus sektoriaus pajėgumų nepakanka, reikia ir valstybė įsikišti. Būtent dėl to būtina, jog šiems projektams ES skirtų ypatingą dėmesį. Antrame diskusijų raunde taip pat buvo išsakyta daug e, svarių minčių. Be jokių abejonių visi sutarame, kad nepanaudota energija yra pigiausia. Tačiau elektros e, energijos atveju įtampa tinkluose yra aktuali tema, nes įtampa, stabili įtampa užtikrina stabilų tiekimą. Šį stabilumą būtų galima padidinti, jei galutinis vartotojas ne tik vartotų energiją, bet ir esant galimybį galėtų kažkiek gaminti energijos ar gražinti nepanaudotą energijos dalį. Tačiau visam tam reikia pažangiųjų tinklų, pažangiųjų matavimo įtaisų, pažangių transformatorinių. E, kalbant apie pažangiuosius tinklus, e, buvo iškeltas klausimas, apie kurį daug diskutuoja ir ekspertai. Pažangieji tinklai reikalauja glaučiai bendradarbiauti vartotojams su energijos tiekėjais nes daug kas priklauso nuo vartotojų įpročių. Ir e, toks bendradarbiavimas leistų geriau panaudoti e, vėjo pagalba pagamintą energiją. Tačiau vienas aspektas buvo pamirštas - elektromobilių klausimas. Kadangi, e, kadagi elektromobiliai e, pradės daryti žymę įtaką elektros sunaudojimui ir elektros poreikiui. Nemaža dalis e, elektros tinklų yra jau sujungta. Akivaizdu, kad sprendimai vienoje valstybėje narėje daro įtaką e, situacijai kitoje valstybėje narėje ir ten gyvenantiems vartotojams. Vienos sprendimai daro e, įtaką visos bendrijos konkurencingumui. Aš čia kalbu ne tik apie brandolinę energetiką, aš kalbu ir apie atliekų valdymą. Mes regime, e, kad tiek vienam, tiek kitam nemaža dalis visuomenės pakankamai aktyviai priešinasi. Kiekvien, prieš kiekvieną sprendimą reikia plačios diskusijos, nuomonių derinamo ir konsensuso. Tik tokiu būdu mes galėsime judėti į priekį ir užtikrinti bei padidinti ES konkurencingumą. Ačiū. Köszönöm szépen én is, Kovács. Aš taip pat noriu padėkoti ponui valstybės sekretoriui Kovač. Ačiū visiems pasisakiusiems, visiems atvykusiems. Aptarėme gausybę klausimų. Išgirdome daugybę pasiūlymų per e, tas e, praėjusias tris valandas. Apibendrindamas, norėčiau štai ką pažymėti. Be jokių abejonių mes šiandien radome bendrą vardiklį. Būtent būtina užtikrinti energijos jungtis net ir dalis parlamentarų, kurie abejojo, ar jungtis sumažins mūsų priklausomybę nuo energijos importo, suvok, pripažino, kad jungčių es viduje tikrai reikia. Aš e, taip pat esu tarptų, kurie nori prik, e, sumažinti mūsų priklausomybę nuo trečiųjų šalių energetikos srityje. Ir čia mūsų laukia labai didelių iš, daug didelių iššūkių. Jeigu mes priklausomybės neįveiksime, tikrai nepasieksime to, ko norime. Taip pat manau, kad visi sutarime ir dėl to. Ten, e, kur įmanoma pastatyti jungtis, jis turi būti pastatytos, panaudojant ir bendrijos lėšas. Kalbant apie priklausomybės mažinimą, buvo daug kas pasakyta. Tikrai būtų mm, iš fantastikos ryties, jeigu mes galvotumėme, jog galėsime netrukus atsisakyti energijos importo. Bent jau kažkurį laiką to nepavyks padaryti ir žinoma reikia mažinti tą priklausomybę, tačiau būtų neatsakinga negalvoti apie alternatyvas apie alternatyves energijos gavimo galimybės. Keltą žodžių apie kompetenciją. Na, tai yra susiję su mūsų diskusija, nes mes čia turime tiek bendrijos kompetencijų, tiek e, nacionalinių kompetencijų. Uh, Kalbant apie energijos, naudojamas energijos rūšis, tai ES jau yra iškėlusius privalomus tikslus, kiek e, turi būti pagaminama energijos iš atsinaujinančių šaltinių. Daug yra diskutuojama apie brandulinė energetika dėl Fukushimos nelaimės, tačiau nemažai energijos sričių yra panašiai prieštaringos, tačiau šiuo metu apie tai yra primiršta. Pavyzdžiui, atliekų deginimas, e, biokūras. Čia galvojama apie e, miškus, jų kirtimą, arba jeigu norima atliekų deginamo įrenginį pastatyti prie kitos valstybės narės sienos, tai kyla pakankamai dideli ginčiai. Ir juos gali spręsti tik Europos Sąjunga. Antroji diskusijų dalis gal užtruko pernelik trumpai, mes nuolat bandėme grįžti prie pirmo E, pirmosios dalies. Manau, reiktų prie pažangių tinklų grįžti ir ateityje, nes jie labai svarbus mūsų ateičiai ir ypač pažangieji matuokliai yra aktuali tema. Neretai valstybėse narėse apskaičiuojamas pavyzdžiui, viso namo vidutiniškai sunaudotas e, e, energijos ar šilumos kiekis. Ir tai tikrai neskatina taupyti. Tai neskatina įpročių, tai neskatina e, taupyti, galvoti apie aplinką. Būtina galvoti apie pažangiuosius tinklus, apie pažangiuosius matuoklius. Šių tikslų įgyvendinimas turi būti iš dalies ir ES rankose. Manau, prie šio klausimo nekarta grįž valstybės narės ir ypač tarybos, tarybai pirmininkaujančios valstybės. Tai buvo mano tikrai subjektyvi diskusijų apžvalga. Ir dabar norėčiau žodžius teikti ponui Gjurk, kuris gal kiek plačiau apibendrins mūsų diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už suteiktą galimybę apibendrinti šias šiandieno diskusijas, jos truko ilgiau nei 3 valandas. Neįmanoma jų apibendrinti keletų žodžių. Keletų žodžių. Tačiau pernelyg kalbėti tikrai nenoriu. Ir e, aš, kadangi esu politikas, nenoriu prarasti savo populiarumo, tai pabandysiu kaip nors išsisukti iš tos sudėtingos situacijos. Pirmiausia, ačiū nacionalinių parlamentų nariams. Jų darbo tvarkės be abejo labai įtemptos, tačiau jie rado laiko atvykti į Briuselį ir dalyvauti diskusijose nepaprastai svarbiose Europos parlamento nariams. Ačiū tiems, kurie išliko čia salėje iki diskusijų pabaigos. Manau, kad EP ir Vengrijos parlamentas puikiai pasielgė, nusprendė krizės metu prabilti apie energetiką. Diskutuojamų temų yra nepaprastai daug, tačiau energetika yra vienas aktualiausių šiandienos klausimų. Taip pat išgirdome, kad pirmininkaujantį Vengriją energetiką laiko vienu savo pirmininkavimo prioritetu. Ir tai taip pat paskatino sušaukti šitą jungtinį parlamentų posėdį. Daug kas šiandien mums atrodo e, tarsi savaime suprantama. Visiškai nesenai įvyko vadovų susitikimas, kuriame tiek daug dėmesio buvo skiriama energetikai. Ketvirtaisiais metais e, prisijungė prie ES tikrai daug valstybių narių ir aš e, tuomet iškart pradėjau dirbti ITRE komitete ir tuomet jis nebuvo populiarus, nesimaudė šviesoje, taip švelniai tariant, tačiau nuo to laiko buvo parengta bendroji Europos energetikos strategija. Ji nekarta buvo prisiminta pastarosiomis valandomis. Kalbam apie tiekimo saugumą, tvarumą, taupimą bei prieinamą kainą. Tuomet e, ketvirtaisiais metais ši tema nebuvo ypač populiari, bet nuo to laiko regėjome daug įvykių, kurie pakeitė situaciją. Pavyzdžiui, dujų tiekimo krizė, išaugusi naftos kaina ir taip pat finansinė krizė paskatino pakeisti nuomonę. Tikrai džiugu, kad energetikos strategijoje buvo pateikti tikrai geri atsakymai į minėtus iššūkius ir mes galime pasidžiaugti, kas iki šiol yra pasiekta. Mums pavyko energetikos strategiją paversti mm, Europinės teisės aktais, turime Europos energetikos agentūrą, kaip vieną iš pasiekimų ją įvardinsiu. Kalbant apie bendrąją energetikos rinką, regime, jog dar daug kas liko nepadaryta. Na nors turime gerą strategiją, turime direktyvas, rodančias krypti, tačiau dabar atėjo laikas įgyvendinti tai, kas buvo e, nuspręsta, reikia pirmiausia perkelti teisės aktus į, teis, į nacionalinį teisyną ir galų gale mm, šios teisės aktus paversti praktiškais e, pasiekimais. Čia Europos parlamentas tikrai neketina nusišalinti. E, pastaraisiais metais e, kartu su ponu Royal ir kitais įtirė mm, komiteto nariais daug kalbėjome apie strategiją ir europinius teisės aktus ir dabar atėjo laikas perduoti estafetės lasdelę nacionaliniams parlamentams, kurie turi perkelti viską į nacionalinę teisę, siekti, kad viskas būtų tinkamai įgyventinta. Džiaugiuosi, kad per šiandienos diskusiją tokia valia ir buvo išreikšta. Man svarbiausia išvada būtų kad valia dirbti ir įgyvendinti išties išriškėjo. Nenudirbtų darbų liko labai daug. Trečiasis energetikos paketas, manau, turėtų neleisti mums ramiai mėgoti, nes čia daug kas liko nepadaryta. Bet iš principo be realių veiksmų geriausi teisės aktai neduos jokios naudos. Be dujotekių, be jungčių mes nieko nepakeisime. Taigi turime plėtoti išorinės jungtis, turime stiprinti vidinės jungtis, turime gerinti tinklų kokybę, išspręsti pažangiųjų tinklų klausimą. Ir dabar aš pabandysiu išskirti tai, kas mano nuomonė, buvo svarbiausia per mūsų diskusijas. Kalbant apie išorinę infrastruktūrą, jungtis ir energetikos koridorius, regime, kad valstybių narių situacija labai skirtinga, galimybė prieiti prie skirtingų tiekėjų yra labai nevienoda. Buvo pabrėžta, kad Baltijos šalis yra priklausomos nuo vienintelio šaltinio, vidurio Europa priklausoma 80 procentų nuo to pačio vienintelio šaltinio Rusijos. Taip pat nepaprastai įdomus buvo kolegų iš Italijos pasisakymai. Gáltatott helyzetben az orosz gáz jelenti a megoldást, a diversifikációt. Jól látszik eh, ezekből a példákból tehát, hogy Italija labai priklausoma yra nuo Šiaurės Afrikos. Todėl Italijai Rusijos dujos yra viena iš dujų šaltinio diversifikavimo būdų. Kai kalbame apie įvairius dujų šaltinius, turėtume galvoti apie tai, ką reiškia tų šaltinių įvairinimas. Pabandysiu pateikti keletą pavyzdžių. Na, pirmiausia, aišku, reikėtų paminėti Nabuko projektą. Asmeniškai esu įsitikinęs, kad Nabuko Europos Sąjungai taps labai naudingų koridorių ir nepritariu kolegai Skubrovskijai. Manau, kad Nabuko projektas yra daug geresnis variantas negu South Stream projektas, nes jis leis ne tik tai pristatyti dujas, atgabenti, bet taip pat ir užtikrins didesnę galimų šaltinių įvairovę. Manau, kad Europa turėtų galvoti, kaip gauti daugiau dujų iš Kaspijos jūros regiono, o ne pasirinkti vien tik Rusiją. Dar vienas dalykas šaltinių įvairinimo požiūrių yra suskistintų dujų terminalai ir saugyklos. Nebejotinai, tokios saugyklos ir terminalai padėtų geriau subalansuoti pasirinktų energijos šaltinių darinį. O kai struktūra bus sukurta ir pradės veikti, negalvokite, mes nebūsime tada baigę darbo, nes mums reikės parengti bendrą požiūrį į santykius su trečiosiomis šalimis. Kai kurie dalykai gali būti tarsi akivaizdus. Bet ES yra labai didelė rinka, tai 550 milijonų vartotojų. Ir tai neabejotinai pasaulio rinkose ES suteikia galimybę veikti svariai. Lenkijai, pavyzdžiui, pavyko sustiprinti savo pozicijas, derantis dėl dujų tiekimo susitarimų. Nebejotina, kad jeigu ES pasirinks vieną bendrą požiūrį, susitars dėl vieno bendro požiūrio, tai galėsime labai daug išlošti ir tik dėkingas esu pirmininkaujančiai Vengrijai, kad savo pirmininkavimo laikotarpiu ji daug dėmesio skiria energetikos klausimams. Taip pat Norėčiau padėkoti valstybėms narėms už parodytą solidarumą, nes energetikos ir tie solidarumas būtinas, kadangi klausimas gyvybiškai svarbus. O kalbant apie infrastruktūrą, tai keletas minėjo ir beje labai teisingai, kad reikalingi lankščiai veikiantis nacionaliniai tinklai, o ne sustabarėję koridoriai jungiantis šiaurė ir pietus. Turėtų koridoriai jungti įvairiomis kryptimis mūsų visus. Ir aš labiau pritariu daugia profiliniam požiūriu. Taip pat manau, kad reikalinga tvarkyti ir taisyklės, kuriomis dabar tvarkomas energetikos sektorius. Aišku, taisyklės turi būti tvarkomos pirmiausia atsižvelgiant ir įvertinant jų pajėgumą, tinklų pajėgumą ir tada jau galvojant apie būsimų tinklų pajėgumus. Visiškai akivaizdu, kad reikės ieškoti naujų investicijų, jeigu norime plėtoti tinklus ir kurti naujus tinklus. Bet yra praktikos, kurią galime pasiremti. Na, pavyzdžiui, kad ir Višegrado šalių grupės bendradarbiavimo patirtis. Tokio bendradarbiavimo dėka Višegrado grupė šalis gerokai savo regione sumažino priklausomybę nuo išorės energijos šaltinių. Mums taip pat reikia teisingai ir gerai veikiančios energijos rinkos. Dera suprasti, kad nesame toje rinkoje konkurentai, o labiau bendradarbiaujantis subjektai, kurie turi veikti vienų taisyklių pagrindų. Ir būtent apie tai buvo kalbama energetikos aukščiausio lygio susitikime vasario ketvirtą dieną. Buvo kalbama ir apie tai, kad vadovų taryba turėtų parengti visapimančius planus iki 14 metų, kad iki per artimiausius dešimtmečius neliktų ES taip vadinamų energetinių salų, tai yra izoliuotų teritorijų. Noriu paminėti keletą dalykų, kurie labai svarbus. Pirmiausia, tai yra leidimų suteikimas. Pagrindinė kliūtis, su kuria susidurėme šiandien ir yra būtent leidimų suteikimas. Jie suteikiami pagal labai sudėtingas procedūras, kurios ilgai trunka. Ir daugeliu atveju prireikia dešimties ar net dvylikos metų, kad būtų gauti tarp valstybinėms projektams. Tokia padėtis netoleruotina ir reikia galvoti apie vieno langelio sistemos įdėgymą, kur būtų galima viską padaryti vienoje vietoje ir sutrumpinti procedūroms išvaistoma dabar laiką. Kitas dalykas - finansavimas. Iki 20 tųjų metų reikės maždaug 200 milijonų eurų. Europos parlamente mes jau pradėjome rinkti atitinkamus duomenis dėl galimų finansavimo šaltinių. Nebejotinai itin didelių investicijų pareikalaus Nabuko projekto įgyvendinimas. Manau, kad mes jau pavėlavome ieškodami finansavimo šaltinių. Ir akivaizdu, kad reikia skatinti privačias investicijas. Kita vertus, ES negali nusišalinti nuo finansavimo ir turi uh, savo dalį atiduoti. Jeigu mes kalbame apie prioritetus, dabartiniu metu jų yra tiesiog per daug, nes keli šimtai prioritetų reiškia, kad nėra jokio prioriteto. Ir prioritetai iš tiesų turi būti teikiami pagrindiniams projektams. Buvo kalbama ir apie tai, kad jau įdiegus pastačius tinklą reikia galvoti apie to tinklo funkcionavimo formas, valdymą to tinklo. Mes žinome, kad egzistuoja pažangus tiklai, kad Europa tikrai neišnaudojo viso savo potencialo. Ir dabar, kai mes um, galvojame apie pažangių technologijų tinklus, tai nepamirškime, kad tokiu būdu galėtume sutaupyti iki 15 procentų energijos. O tai leistų kompensuoti finansavomio išteklių paieškos šaltinius. Dar vienas dalykas. Reikia sukurti sąlygas, kurios būtų palankios investicijoms. Nepakanka jas susirasti. Be to, kad reikia pažangių tinklų, reikia pažangių suvartojamos energijos matuoklių. Apie tai kalbėjo ir ponia Hercog ir tai leistų mums tikrai taupiai vartoti energiją ir daugiau jos sutaupyti. Iki 2012 metų taryba patvirtino sprendimą, pagal kurį turėtų būti įdėkti bendri techniniai standartai, o iki 20 metų turėtų atsirasti kelios pažangios matuoklių sistemos. Dabar norėčiau grįžti prie vieno dalyko - energetikos strategijos. Šiandien po pietų daugiausiai dėmesio skiriam saugiam energijos tiekimui. Tačiau neturime pamiršti, kad reikia galvoti ir apie tvarę energiją. Todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dokumentą, kuris vadinasi darbo tvarkė energetikos sektoriuje iki 50-ųjų metų. Pagal šį dokumentą iki 50-ųjų metų mes praktiškai turėtume jau turėti tokią vidaus rinką, kurioje neišmetami CO2. Todėl dabar reikia galvoti apie ateitį. Tačiau tai ateičiai susikurti reikės ne vieno dešimtmečio, kaip matote, vos ne penkių dešimtmečių. Ir dar paskutinė mintis, ponė pirmininkė. Net ir dabartinės krizės sąlygomis energetikos aktualumas išlieka. Bet mūsų popietės diskusija taip pat parodė, kad energetikos pagalba mes galime išspręsti kai kurius problemas. Ir manau, todėl Europa turi sutelkti visą dėmesį tokių, tokiems sprendimams. Ponas Royal pradėjo mūsų renginį ir man teko kiek lengvesnė darbas užbaigti mūsų diskusijas. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti ITRE komitetui ir padėkoti komiteto sekretoriatui, taip pat padėkoti mm, ir pirmingaujančiai Vengrijai už tai, kad surengė šį dialogą. Ačiū visiems, kurie pasisakė, kurie atvyko. Tikiuosi, kad pirmininkaujant Lenkijai mes prie šių klausimų dar nekartą grįžime. Ačiū ir baigiame posėdį.